Bonjour, good morning, buenos días. Queridas y queridos colegas. Labas rytas, kolegos. Pradėkime piliečių teisų komiteto posėdį. Kaip ir sakėme vakar, šalia manęs matote Ispanijos vidaus reikalų ministrą Alfredo Perezo Rubalkabą. Norėčiau jį pasveikinti atvykus. Jis čia atstovauja mm, pirmininkaujančią Ispaniją. Ir jisai dabar norėtų pristatyti šešių mėnesių Ispanijos pirmininkavimo rezultatus pasiektus vidaus reikalų srityje, taip pat prieglopšio, nelegalios migracijos, e, išorės sienų ES, e, kovos organizuotų nusikalstamumų ir terorizmų srityje, taip pat policijos bendradarbiavime. Šengeno sistemos valdyme ir taip pat pakalbės apie įvairias susijusias institucijas, tokias kaip Europolas, taip pat pakalbės apie apsikeitimą informaciją, narkotikų klausimus, piliečių apsaugą, krizių valdymą, taip pat bendrą vidaus reikalų apžvalgą. Norėčiau suteikti jam žodį. Taip pat norėčiau pranešti visiems kolegoms, kad vakar koordinatorių posėdėje mes oficialiai patvirtinome sprendimą paskirti kolegą Aleksandro Alvaro iš liberalų frakcijos pranešėjų TFTP klausimų. dėl dvišalio susitarimo tarp ES ir Junktinių valstijų, kitaip vadinamo SWIFT dokumento. Dėl to jis dabar atvykti negalėjo, atvyks tik 10 valandą. Todėl siūlau, kad šis labai jautrus klausimas, kurį jau eilę kartų aptarėme šiame komitete, būtų aptartas 10 valandą. Taigi dabar ministras kreipsis į jūs, jam bus skirta 15 minučių, po to bus klausimai pateikiami, o po to ministras į juos atsakys, o po to vyks bendro pobūdžio diskusijos ir galės pasakyti visi, kas nori. Tačiau siūlau, kad pastabos šiuo klausimu, būtent dėl dvišalio susitarimo tarp ES ir JAV, dėl, dėl terorizmo finansavimo sėkimo programos būtų pradėtas 10 val. Taigi žodį suteikiu Alfredo Perez Rubalkaba. Ačiū pirmininkė, ačiū ponės ir ponai, taip pat garbus šio komiteto nariai. Tai jau yra antras kartas, kai aš į jūs kreipiuosi, pirmas iki kreipiausi pra, Ispanijai pradedant pirmininkavimą, dabar kreipiuosi baigiant. E, praėjusį kartą apibrėžiau vidaus reikalų srities gairės, o dabar norėčiau atsiskaityti parlamentui apie pirmininkavimo laikotarpių pasiektus rezultatus. Taip pat su šio komiteto nariais prieš kelias savaitės susitikau neoficialiai po dvišalio susitikimo įvykusio tarp ES ir JAV vadovų, taip pat pasakoju apie tą susitikimą. Taigi, iš esmės, su kai kuriais iš jūsų susitinku jau trečią kartą ir dėl to man labai malonu. Tikriausiai pamenate, ponios ir ponai, kad kai pristačiau pirmininkaujančios Ispanijos darbo programą, apibrėžiau konkrečius mūsų pirmininkavimo bruožus kadangi mūsų pirmininkavimas prasidėjo visiškai įsigaliojus Lisabono sutarčiai, tai reiškia, kad reikės naujų būdų dirbti įvairiose sritise. Taip pat tuo metu kaip tik pradėjo eiti pareigas naujoji komisija. Ir Taip pat reikėjo susipažinti Ispanijai su naujai išrinktų parlamentu, naujais jo įgaliojimais pagal Lisabono sutartį, taip pat priprasti dirbti su, pagal trijo principą. Taigi visiškai nauji darbo metodai turėjo būti įsisavinti. Ir Turiu pasakyti, kad visos šios naujienos e, buvo labai įdomios, mūsų darbas dėl to buvo daug įdomesnis ir galiu pasakyti, kad džiaugiamės pasiektais rezultatais. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mūsų santykiai su taryba, komisija ir parlamentu uh, taip pat su dviemis šalimis, kurios taip pat įeina į trijo, buvo irgi geri. Tikriausiai pamenate, kad kai aš jums pasakojau apie svarbiausius pirmininkaujančios Ispanijos tikslus, stengiausi kaip galima aiškiau jums e, ir logiškiau paaiškinti, kaip mes plečiame e, laisvės, teisingumo ir saugumo erdvę įsigaliojus Lisabono sutarčiai ir atsižvelgiame į tą faktą, kad ši e, sritis dabar yra konsoliduota kaip Europos sritis ir tokiu būdu turėtume konsoliduoti visus šios srities aspektus, e, sukuriant tam tikrus naujus elementus, atsižvelgiant į Lisabono sutartį. Politiniais, politinių Politinė prasme mes savo piliečiams pabandėme įrodyti, kad kalbant apie saugumą, ES taip pat atneša pridėtinės vertės, kitaip tariant, kad ES valstybės narės visos kartu galėtų apsiginti pačios daug efektyviau. Kiek vis ES, tiek kiekviena save. Taigi mūsų šalis pirmininkavimo metu siekia nuodagniau išnagrinėti šios, šias naujoves saugumo srityje, o taip pat priartėti prie piliečių. Ir šią bendrąją prasme mes siekiame dviejopų iniciatyvų. Vienos iš jų buvo labiau strateginio pobūdžio, visapimančios ilgalaikės ir esminės, o kitos e, labiau praktinio pobūdžio į veiklą nukreiptos iniciatyvos e, skirtos išspręsti policijos bendradarbiavimo srityje kylančias problemas. Ir dabar aiškindamas pasiektus rezultatus, e, suskirstysiu savo pristatymą į dvi dalis. Pirmą pakalbėsiu apie ilgialaikio laikotarpio strateginės iniciatyvas, o antroje dalyje e, greitai paminėsiu bendradarbiavimo instrumentus, kai kuriuos iš jų, kuriuos pradėjome įgyvendinti ir kurie leidžia mums spręsti konkrečias problemas kylančias piliečiams e, saugumo srityje. Taigi, pirmoji strateginė iniciatyva yra 25 vasario patvirtinta vidaus saugumo strategiją, kuri yra Stokholmo programos dalis. Taigi mes bandėme, sukurdami šią vidaus saugumo strategiją, įgyveninti vieną Stokholmo programos dalį. Ir iš esmės ši, ši strategija yra skirta paprastai paaiškinti kokią vidaus saugumo strategiją mes turime ES, kokią sukūrėme per pastaruosius keletą metų. Tai yra paprastas dokumentas, kuris buvo parengtas taip, kad jį galima būtų naudoti, kad jį galėtų naudoti įvairiausi politiniai veikėjai ir taip pat suprantamas ir piliečiams. Šioje strategijoje yra keturios pagrindinės ašys. Pirma, joje apibrėžiami tikslai ir bendros grėsmės, kurios kyla visoms valstybėms narėms. Šios grėsmės yra visiems gerai žinomos - organizuotas nusikalstamumas, terorizmas, elektroniniai nusikaltimai, taip pat e, tarp valstybinės e, nusikalstamos grupuotės, taip pat apibrėžiame šias grėsmės, tai buvo viena šios strategijos dalis. Antra, šioje strategijoje apibrėžiame mūsų per keletą pastarųjų metų kurtą vidaus saugumo modelį, pasitelkiant įvairiausias institucijas kaip Frontex, CIPOL, Eurojust, Europol. Ir trečia, šioje strategijoje mes apibrėžiame savo vertybės ir principus, kurie kuriais visą laiką remiasi Europa, kovodama su šiomis bendromis grėsmėmis. Tie principai, kurie sudaro ES pagrindą, pavyzdžiui, teisės viršenybė, pagrindinių teisų ir piliečių laisvių apsauga, skaidrumas, o taip pat atsakomybė. Valstybės atsakomybė įmantis veiksmų, taip pat tolerancija, kova už įtraukti, socialinės įtraukties skatinimas, taip pat e, privatumo apsauga, taigi visos šios vertybės, kuriomis remiasi ES ir kurios, aišku, turėtų taip pat mm, būti įtrauktos ir vidaus saugumo strategiją. Taip pat apibrėžiame dešimt darbo krypčių bendroje policijos ir teismų bendradarbiavimo srityje ir taip toliau. Šios gairės Šios gairės taip pat atsižvelgia į poreikį pa atnaujinti ir peržiūrėti situaciją susikloščiusią tarp valstybinio nusikalstamumo srityje, atsižvelgiant į tai, kad jis nuolat keičiasi ir kad kova su šiuo nusikalstamumu taip pat turi keistis ir prisitaikyti prie kintančio šio nusikalstamumo pobūdžio. Taip pat buvo kalbama apie bendrą prevenciją, taip pat nagrinėjami įvairiausi valstybių narių darbo metodai, nagrinėjamos naujos technologijos, taip pat buvo sakoma, kad žvalgybinė informacija yra esminis mūsų darbo įrankis. Tai būtų toks pirmasis mūsų pirmininkavimo rezultatas ir šiandien jau mes turime tą priimtą vidaus saugumo strategiją, ją priėmė vidaus reikalų ir teisingumo taryba, o taip pat patvirtino prieš keletą mėnesį ir Europų, Europos vadovų taryba. Antra, tarp šių ilgalaikių šešių mėnesių ir ilgesnių tikslų taip pat mes įkūrėme SOC, tai yra vidaus saugumo komitetas, jis vadinasi Kauzė, jis yra numatytas ir Lisabonos sutartyje. Kaip jau anksčiau aiškinau, Įsteigdami šį komitetą mes nenorėjome sukurti dar vienos institucijos, bet norėjome, kad tai būtų naudinga institucija, kuri galbūt net galėtų pakeisti jau kai kurias egzistuojančias institucijas kurių darbas ne visai pasiteisina. Pavyzdžiui, policijos vadovų specialioji darbo grupė, kuri nepasiteisino, kaip kad mes tikėjomės. Taigi šitas koze yra skirtas pakeisti tam, egzistuojanč, tam tikras egzistuojančias institucijas ir kad ji pateisintų visus lūkesčius priskirtus jai pagal Lisabonos sutartį. Taigi buvo įkurtas šis komitetas, jo nariai susirinko ir taip pat jau pasiekta tam tikrų rezultatų, mano galva svarbių rezultatų. Pavyzdžiui, dalyvaujant Europolo ir Eurojusto Frontexo e, atstovams buvo parengtas šiame komitete dokumentas, kurį aptarė e, aptartas buvo jis taryboje. Jis vyko per praėjusią tarybą birželio mėnesį. Ir diskusijos apie saugumą ir teisingumą rėmėsi būtent šiuo dokumentu. Taryba nutarė, kad tai turėtų tapti kasmetiniu privalomu įveikiu ir kad tokios diskusijos turėtų vykti kasmet, remiantis kose paremtų dokumentu, kuriame atsižvelgiama įvairių agentūrų prognozes saugumo srityje. Šitas kose taip pat yra ta vieta, kur gali e, susitikti ir posėdžiauti įvairių atitinkamų agentūrų atstovai, nuolatos susitikti, keistis patirtimi ir gerinti tarpusavę bendradarbiavimo metodus. Kose taip pat jau dirba operatyvinio bendradarbiavimo srityje. Jau buvo numatytos tam tikros policijos operacijos, kurios taip pat padės bendradarbiavimą tarp mūsų saugumo pajėgų. Taigi, manau, tikrai pasielgėme teisingai, suburdami šį komitetą Ir kaip sakiau, tai yra komitetas, kuris skirtas pakeisti tam tikrus jau seniau egzistavuojančius darinius, kurie nėra tokie veiksmingis. Stokholmo, lo aprobamos en el último. Taigi Europos vadovų taryboje buvo paraginta imtis veiksmų pagal Stokholmo, taryb... pagal Stokholmo programą. Paskutinėje e, teisingumo ministrų taryboje patvirtinimo veiksmus. Uh, ir komisija turėjo parengti atitinkamas programas per tikrai rekordiškai trumpą laiką. Ir čia norėčiau padėkoti komisijai už puikų darbą. Mes taryboje turėjome galimybę peržiūrėti įvairiausius pasiūlymus ir veiksmus. Vienas iš jų tai veiksmų planas, detalesnis, nes Stoholmo programoje yra išdėstytos užduotis, atsakomybės prioritetai bei e, veiksmų tvarkarašiai. Ir tas tvarkaraštis yra labai svarbus mums siekiant parengti geriausias priemonės, e, kuriomis pasinaudodama ES užtikrintų savo piliečių saugumą. Ir galiausiai ES vadovų taryba peržiūrėjo imigracijos ir prieglopsčio pasiūlymų paketą. Ispanijos valstybės sekretorė Berots jums pristatė šį klausimą vakar, todėl daugiau šią temą nekalbėsiu. Norėčiau tik priminti jūsų komitetui, kad tas pasiūlymų paketas arba paktas yra imigracijos ir prieglopsčio politikos užuomasga. Ir mes per keliais atvenčius metus turėsime parengti gairias ir bandyti sutvirtinti, e, konsoliduoti e, politiką šioje srityje, nes ji numatyta pagal Lisabono sutartį. Taigi pirmą kartą imigracijos legalios migracijos, integracijos, kovos su nelegalia migracija klausimus pirmą kartą bandysime spręsti bendrijos mastu, dirbsime su trečiosiomis šalimis ir taip pat e, imsimės prioritetų imigracijos rytyje. Taip pat norėčiau paminėti, jog laikydamėsi Stoholmo programos rengėme bendrą Europos prieglapsčio sistemą. Kai pirmą kartą atėjau jūsų komitetą, sakiau, kad tai nelengvas klausimas. Stoholmo programa pavėlino šių priemonių dėgymą, šios sistemos atsiradimą iki pat 2012 ir tai buvo teisingas sprendimas, tai yra labai sudėtingas klausimas valstybėms narėms šioje srityje aktualūs yra skirtingi dalykai. Ir kai kuriais atvejais jų nuomonės gana skiriasi, bet mes darėme spaudimą, kad būtų, kad būtų atidaryta prieglopščio, paramos prieglopščio srityje agentūra su parlamento pirmininku apie tai kalbėjome prieš keletą savaičių. Ši agentūra sukaups jau mm, egzistuojančią, egzistuojančią patirtį šioje srityje, nes valstybėms kartais iškyla problemų, kuomet išauga imigrantų srautai. Taigi tai bus paramos šioje srityje agentūra ir su ją padėsime Europos prieglapšio sistemos pamatus. Mes taip pat rengėme reglament, toliau pritojame reglamentus ir direktyvas, kuriuos mums perdavė Švedija, pirmininkavusi prieš mus. O Švedija e, dirbo tobulindama komisijos pasiūlymą dėl Dublino sutarties, taip pat asmenų perkelimo programas plėtojo. Šis per, asmenų perkelimo pasiūlymas turėtų išvysti dienos šviesą už kelių savaičių, į parlamentas jam pritars. Ir manau, kad taip mes e, parengsime geriausius įmanomus teisinius instrumentus šioje srityje. Kalbant apie bendrą prieglapšio sistemą Europos mastu, tai kaip ir kitais atvejais e, pažanga yra lėtesnė nei norėtumėme, nes reikia įveikti nemenkas kliūtis. Taip pat reikėjo pakeisti Frontex reglamentą. Noriu padėkoti komisijai už darbą šioje srityje, nes komisija dirbo labai sparčiai. Ir taryba jau apsvarstė pirminį pasiūlymą, kurį komisija pristatė vasario 24. Kaip žinome, šiame reglamente mes bandome, šiuo reglamentu mes bandome sustiprinti Frontex agentūros vaidmenį, suteikti jai priemonės, kad ši galėtų vykdyti jai patikėtas užduotis. Pavyzdžiui, užduotis um, svarstant, priimant e, prieglopšio prašytojų um, pareiškimus, kitus susijusius klausimus. Uh, Taigi, man atrodo, kad šis reglamentas e, iš esmės yra žingsnis priekin, užtikrina geresnį Frontex agentūros, agentūros darbą, kuri gyvuoja netaip jau ilgai. Ir dabar e, tas, tas reglamentas yra antrajame svarstymo etape. Ir tikiuosi, mes šį darbą užbaigsime. Per pastarąjį pusmetį taip pat pasistumėjome SIS-2 ir SIS-B įgyvendinimo srityje. Ypač kalbant apie SIS-2, tai yra sudėtinga sistema. Jos dėka siekiame užtikrinti laisvą asmenų judėjimą Europos Sąjungoje, o judėjimo laisvę visada turėtų lydėti tam tikri apribojimai, kurie leidžia užtikrinti saugumą. Ir tai sudėtinga sistema technologinių požiūrių. Mes toliau plėtojame standartus, kuriuos e, taryba patvirtino 2009-aisiais. Vykdėme stebėseną, analizavome jau sukauptą patirtį nuo SIS 2 įdėgymo ir patvirtinome e, pirmuosius e, E, įgyvendintus projektus patvirtintus 2009 birželio, birželio mėnesį. Dabar imsimės kitų projektų, kitų svarbių sistemos elementų. Ir mes pritarėme parlamento išreikštam e, siekiui, kad ta sistema turėtų būti stebima labai atidžiai. Kalbu apie SIS-2 ir SIS-B įsigaliojimą. Toliau, tai FTP kovos su terorizmu sutartis. Pirmininkas minėjo šį klausimą, pranešėjas to klausimu jau atvyko ir. Taigi, Ispanija dirbo šioje srityje. Puikiai žinote, kaip viskas e, plėtojosi. Buvo sudarytos e, laikinosios sutartys. E, tai, tai buvo padaryta dėl to, kad buvo, na, buvo būtina nedelsiant sudaryti naują susitarimą. Jungtinės valstijos, Europ, taryba ir parlamentas visi nusprendė, kad tai yra galimybė užtikrinti didesnį saugumą ir todėl mums teko imtis sparčių veiksmų. Atsižvelgiant į parlamento išsakytą kritiką ir perspėjimą, ypač žiūrint į parlamento kritikuotą laikinąją, dėl to, kad parlamentas kritikavo laikinąją sutartį, mes bandėme atsižvelgti ir valstybių narių išdėstytas mintis Komisija dirbo remdamasi mandatu, kurį patvirtino taryba. Turiu pasakyti, kad komisija puikiai padirbėjo. Taip pat, kaip žinome, parlamentas patvirtino rezoliuciją. Ir remdamasi tarybos suteiktų mandatų, komisija dėrėjosi dėl naujos sutarties šioje srityje. Ir mes parengėme naują sutarties projektą. Ir ta naujoji sutartis, kalbu apie terorizmo finansavimo sėkimo programą, e, buvo svarstyta e, siekiant, buvo nagrinėta siekiant paisyti buvo parengta griežtai laikantis tarybos suteikto mandato, taip pat buvo keičiami, buvo siūlomi pakeitimai tam dokumentui, kad būtų atsižvelgta į parlamento frakcijų išsakytus pastebėjimus ir kad būtų atsižvelgta į valstybių narių pozicijas. Valstybės narės išsako pozicijas, kurios ne visada yra ta pačios. Taigi parengta daug geresnė sutartis nei turėjome anksčiau. Mes pabandėme atšvelgti parlamento siūlymus, į tarybos mandatą. Ir visą tai detaliu apsvarstysime, tikiuosi, šio mūsų susitikimo metu. Taryba vis dar peržiūrinėja kai kuriuos šio pasiūlymo elementus Man atrodo, kad mes neblogai padirbėjome. Noriu Jūs informuoti, kad šį rytą pradėjome raštišką procedūrą, kad per kelias atminčias dienas sutartis būtų pasirašyta ir paskui parlamentas dėl jos balsuos. Tačiau mes, na, gana turėjome skubėti, nes tai tikrai netidėliotinos svarbos klausimas, nes iš esmės tai yra spraga saugumos srityje kurią reikėjo užpildyti, bandėme e, įgyvendinti parlamento ir tarybos iškeltus reikalavimus ir vykdydami dėrybas dėl tos sutarties. Norėjau prieš užbaigdamas pasisakymą pakalbėti apie transatlantinius santykius, ES ir JAV santykius. E, saugumo klausimai susiję su vidaus politika. Pavyzdžiui, mus sieja sutartis, kai, kai kurios šalis, su kuriomis esame pasirašę sutartis, susidarė su tomis pačiamis grėsmėmis kaip ir mes, o kitos su kitokiamis. Taigi svarbu kalbėtis, vesti dėrybas su kitomis valstybėmis dėl to, pavyzdžiui, kad jos susidarė su tokiamis pat grėsmėmis arba dėl to, kad tos grėsmės tranzitų keliauja per tas kitas šalis. Mūsų santykiai su jungtinėmis valstijomis yra gyvybiškai svarbus ir todėl aš minėjau SWIFT susitarimą, kurį, dėl kurio darome su JAV, su, su JAV mes bendrai kovojame su tarptautiniu terorizmu, toledė įvykusiame neoficialiame ministrų susitikime apie tai buvo kalbėta. Taip pat e, dirbame drauge <clears throat> saugumo, e, civilinės aviacijos saugumo srityje, nes civilinė aviacija vienas iš tarptautinio terorizmo e, taikinių. Ir noriu Jūs informuoti apie tą svarbų susitikimą Toledė. Mes pasirašėme bendrą deklaraciją dėl kovos su terorizmu, tarptautiniu terorizmu. Manau, kad tai tikrai svarbus dokumentas. Ten kalbama apie įvairia, įvairius ES ir JAV santykių aspektus, siekiant kovoti su terorizmu. JAV administracija <clears throat> mums suteikė galimybę įveikti tam tikrus sunkumus, kalbant apie mūsų saugumo strategiją ir dabar JAF ir ES saugumo strategijos yra identiškos, ten deklaruojamos tos pačios vertybės ir tikslai. Ir manau, kad pasirašysime labai reikšmingą susitarimą, uh, Manau, kad tai leis vals, mūsų valstybėms narėms vykdyti, eiti ryštingų kelių, siekiant apsaugoti mūsų gyvenimo būdą ir mūsų visuomenės. Tuo pat metu tame dokumente konstatuojama, kad mes demokratiškos valstybės suteikėme žmonėms gyventi taip, kaip jie nori. Uh, Taip pat kalbama apie žmogaus, teisės, žmogaus teisų politiką, įstatymo viršenybę ir įvairius veiksmus toje srityje. Manau, kad pasirašėme deklaraciją, kuri yra labai svarbi politinių požiūrių. Nes, kaip žinote, terorizmas susijęs su policijos veikla, žvalgybos tarnybų veikla, o ši deklaracija aiškiai visam pasauliu atskleidžia, kokia yra mūsų pozicija. Kad mes nebūsime pakantus uh, kai kuriems reiškiniams. Aš kalbėsiu, dar baigsiu greitai savo kalbėtojas, nes neaptariau visko. Dar vienas iniciatyvų blokas, e, bendradarbiavimas operatyvinėje srityje. Mes patvirtiname įvairiausius dokumentus ir bandėme ir bandome užtikrinti didesnį mūsų saugumo tarnybų pasitikėjimą. Kaip žinote, yra žmonių, kurie mano, kad bendradarbiavimas būtų geresnis, jei būtų didesnis pasitikėjimas, o pasitikėjimo galima pasiekti tik per bendradarbiavimą. Taigi mes bandome plėtoti bendradarbiavimo operatyvinėje srityje. Na, tai yra labai, <clears throat> tai yra gana paprasta mintis. Ir atsižvelgdami į tai mes plėtojame policijos tarnybų bendradarbiavimą, steigiame bendras e, grupės. Taip pat norėčiau priminti, kad e, Ispanija patvirtino konvenciją, Ispanija pirmikavimo metu patvirtino konvenciją po to, kai jai pritarė visos valstybės narės, tai yra konvencija dėl policininkų rengimo e, savos rušies Erasmus programa skirta policijos sričiai. Taip pat kalbama apie Europos kovos su uh, nepilnamečių nusikalstamumu agentūrą. Mes taip pat uh, e, telkėme, pasitelkėme pasinaudojame vieni kitų paslaugomis, kuomet tenka užtikrinti saugumą dideliuose, pavyzdžiui, kultūros renginiuose. Ir taip pat bendradarbiavimas visose saugumo, visos saugumo aspektais sprokstamųjų e, įrenginių neutralizavimas. E, Taip pat norėčiau paminėti organizuotą nusikalstamumą ir noriu pasakyti, kad mes daug dėmesio skiriame mm, neteisėtai įgytų lėšų, kurias organizuotos e, gaujos bando išplauti klausimui. Ir e, steigiame nacionalinės institucijas, kurio, kuriams pavesta rūpintis tų neteisėtai įgytų lėšų išieškojimo Pavyzdžiui, padedame steigti kovos su organizuotų nusikalstamumo agentūrą vakarų Afrikoje. Kokainas Europą pasiekė per vakarus, o heroinas per rytus. Taigi mes bandome e, susekti tuos maršrutus ir, kurias, ir, valst, ir aiškintis, kurios valstybės e, dalyvauja čia. Taip pat e, kova su kontrabanda žmonėmis, tai yra testinis darbas, kurį e, visos pirmininkaujančios valstybės atlieka. E, Pirmą kartą nagrinėjome aplinkos sauginius nusikalt, nusikaltimus ir kaip, pavyzdžiui, elgiamasi su toksiškomis atliekomis, neteisėta imigracija, sienų apsauga. Naujajame pakete yra 29 priemonės, kurios turėtų padėti m, mm, išplėtoti tą paktą, kurį minėjau savo pasisakymę. Taip pat norėčiau paminėti Europos piliečių prieimimo procedūras. Mes stengiamės užtikrinti na, paprastesnės galimybės piliečiams persikelti kitas valstybės, užtikrinti judumą. Taip pat skiriame dėmesio nusikalstamumo aukoms, siekiame užtikrinti apsaugą nuo miškų gaisrų, keičiamės patirtimi šioje srityje, steigiame Europos šios ryties ekspertų mokyklą, taip pat vykdome veiklą, kad drauge galėtume atremti bendras grėsmės. Taigi apibendrinant mūsų darbų programa buvo tikrai plataus užmojo ir kaip jau sakiau pradžioje, mes galime visai pagristai džiaugtis tuo, ką pasiekėme. Ir dabar norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir viešai. Oficialiai padėkoti jūsų komitetui, jūs tikrai labai įsigilinote į mūsų mm, programą, į mūsų siūlymus. Dirbome kartu ir daugelis iš jūsų esančių čia palaikė mus. Ačiū. Labai ačiū ministrui Robertui Rubalkaba už jūsų patiktą išvadą Ispanijos pirmkavimo laikotarpiu. Dabar prašau pateikti klausimus, pirmą klausimų raundą. Pirmiausia, raginu tai padaryti EPP grupę. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė už tai, kad atvykote pas mus ir pateikėte labai detalų paaiškinimą, santrauką e, Ispanijos penkiausios valstybės veiklos. Tikrai jums nebuvo lengva pirmininkauti dėl aiškiai žinomų ir suprantamų priežasčių. šiek tiek pateisiu kritikos, tačiau ne per daug tos kritikos. Pirmiausia, norėčiau pateikti keletą klausimų. Labai susidomėjęs sekiau tai, kaip jūs apibūdinote strateginės ir operatyvinės veiklos priemonės. Ir aš sutinku su tuo, kaip jūs parengėte tas priemonės ir kaip jas pakomentavote dėl prieglopščio. Žinoma, pasiekta nemažos pažangos, sukūrus specialią tarnybą prieglopščio teikimui ir taip pat lėšų skirimui prieglopščio priemonėms vykdyti. Taip pat jūs minėjote problemas susijusias su prieglopščio strategija, kurios iškyla taikant direktyvas ir reglamentus kurios dar nėra visiškai įgyvendintos. Ką Jūs galėtume daugiau pasakyti apie pasiektą pažangą? Toliau dėl išorės sienų. Ne, nelydimų nepilnamečių programa. Tai yra labai svarbus migracijos politikos aspektas. Tai yra labai svarbi strategija, tačiau kovos su nelegalios migracijos kontekste manau, kad būtina siekti pažangos, rengiant naujus susitarimus su trečiosiamis šalimis, įskaitant Maroką, ir toliau plėtoti turimas priemonės, taip pat stiprinti kontrolę išorės sienose. Vakar buvo kalbėta, kad bus parengta Frontex reglame, naujas Frontex reglamentas 2013 metais ir bus pateiktas naujas e, padėties įvertinimas. Noriu paklausti, koks bus šio, šio sustarimo vaidmuo ateityje. Toliau. Dėl terorizmo finansavimo sekimo programos. Čia yra prisimta rimtų įsipareigojimų ir kol kas jūs dirbote labai, veiksmis, labai veiksmingai, tačiau dabar pateiksiu šiek tiek kritikos, kalbant apie Ispanijos delegacijos Europos parlamente požiūrį. Kai kurie nariai susilaikė, kai kurie balsavo už. Taigi mes pirmiausia turime išspręsti problemas Europos parlamento viduje. Tai sakau tam, kad pabrėžčiau, jog demokratijos stiprumas jungtinėse valstijose yra tarsi pavyzdys ir mes turime siekti pusiausvirus dėrėdamasi dėl šio susitarimo. Toliau dėl policijos bendradarbiavimo. Kodėl mes kalbame apie jungtinės bendradarbiavimo e, komandas, o ne apie jungtinės tyrimų komandas? Ministra, kodėl čia atsirado toks naujas niuansas? O kalbant apie organizuotą nusikalstamumą, paskutinėje taryboje buvo pristatytas Europos paktas dėl negalių narkotikų prekybos ir kokaino. kokaino kontrabandos mažinimo. Toliau dėl kibernetinio nusikalstamumo. Žinoma, nėra laiko, kad galėčiau ilgiau apie tai kalbėti, bet gal galėtumėt mums pateikti duomenų, kokia pažanga pasiekta šioje srityje. Prisimti įsipareigojimai kovoti su euro falsifikavimu. Ir galiausiai komentaras dėl Europolo. Stokholmo programa numato priimti Europolo reglamentą iki 2013 metų, kuris atitiktų Lisabono sutarties nuostatas. Ar galėtumėt mums pateikti informacijos ar tame reglamente bus numatytos naujas kompetencijos rytis, ar bus tiesiog išplėtotos dabar galiojančios nuostatos pagal 88 straipsnį. Labai Jums dėkoju už visą nuveiktą darbą. Tikrai buvo nelengva spręsti tokius opius klausimų. klausimus. Dėkoju Jums. Ačiū. Pirmininkas, keletas žmonių paprašė žodžių ir dabar turime galimybę aktyviai padiskutuoti. Norėčiau visų paprašyti kalbėti kiek galima trumpiau, glaučiau, kad galėtumėm laiku baigti klausimų raundą, kuriuos pateiks koordinatoriai. Tikrai bus sunku kalbėti trumpai, nes kalbame apie terorizmo finansavimo sėkimo programos klausimus. Pirmiausia, kalbėsiu plačiau. Iš mūsų frakcijos pusės galėčiau pasakyti, jog mes. Pirmininkas sako, kad iškilo problemų dėl vertimo. Vieną minutę. Hell, you proceed. Thank you, Chairman. Uh, Čia tarsi signalas man, kad aš mokyčiausi ispanų kalbos. Gerai, pirmiausia, ministrė, savo frakcijos poziciją noriu išdėstyti. Nėra jokios abejonės, jog labai daug darbo nuveikta terorizmo finansavimo sėkimo programoje. Ir yra pasiekta nemažai pergalių šioje labai sunkioje, sudėtingoje srityje. Pavyzdžiui, įtariamųjų garantijų procedūra yra vienas iš pavyzdžių, kuris mm, rodo didelį žingsnį į priekį yra įtariamųjų mm, apsaugos orderis įvestas ir mes turime nemažai signalų, kad jūs esate pasiryžęs siekti pažangos tose sritise, kuriuose tikrai sunku tos pažangos pasiekti, tik mes pripažįstame jūsų sunku darbą, nelengvą darbą. Antra yra parengtos gairės, Stokholmo programos rėmose, tai yra veiksmų planas. Ir atvirai kalbant, parengus Stokholmo programą, viskas joje buvo apjungta, visi praktiniai klausimai, kiekvienos ryties žmogus ten galėjo kažką rasti. Ir mums reikia tam, tikrus, tam tikrų gairių, kaip reikėtų naudoti Stokholmo programą. Plenarinėje sesijoje buvo iškelta mūsų frakcijos klausimų dėl migracijos. Mes norėtum tikslesnio veiksmų plano ir norėtum gairių. Mes pripažįstame jūsų e, laimėjimus ir norėtum išgirsti iš jūsų e, informacijos apie keletą mums svarbių klausimų. Pavyzdžiui, horizontalūs klausimai. Mums iškyla klausimai dėl deleguotojų teisės aktų. Um, of... Teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Šis klausimas mūsų frakcijai šiuo metu yra labai svarbus. Antra, generalinių direktoratų e, pareigų pasiskirstimas, kaip mes e, valdysime e, vidaus reikalų ir teisingumo sritį, kai išsiskiria nuomonės generalinių direktorių. Norėčiau jūsų nuomonės, gal bus sunku atsakyti bus į šį klausimą, bet galbūt galėtumėt bent jau pateikti paaiškinimą dėl prieglopščio paketo. Norėčiau išsakyti mūsų susirūpinimą ir ne tik mūsų frakcijos, bet ir kitų politinių frakcijų Mes norėtum, nenorėtum, kad būtų suskaidytas į dalis šis paketas. Jūs kalbėjote apie įkurdinimą pabėgėlių. Yra įvairių procedūrų, kiti kolegos taip pat apie tai kalbės. Ir jeigu mes padalinsime paketą į dalis, tai, kils, tai sukels konfliktų. Ir komisarė Malstrom apie tai irgi minėjo ir manome, kad ir taryboje iškiltų daug sunkumų. Taigi norėčiau jūsų požiūrio, kaip mes ketiname spręsti tuos sunkumus, kai mus spaudžia terminai ir kaip būtų galima tą paketą nedalinti, o išlaikyti vientisą. Toliau dėl terorizmo finansavimo siekimo programos. Norėčiau gairių šiuo klausimu. Pirmininkas. Aš laukiu pono Alvaro. Dabar jis jau yra atvykęs, tik galite pateikti klausimus dėl terorizmo finansavimo sėkimo programos. Kalbėsiu trumpai. Mūsų frakcijos požiūris yra labai aiškus. Mes žinome, kad buvo negatyviai balsuota vasario mėnesį. Ir yra nemažai ir pozityvių dalykų šioje programoje nediskriminacinis e, požiūris siekiant teisės, teisų gynimo priemonių. Tačiau yra ir reikšmingų klausimų, kurių mūsų manimų trūksta šiame susitarime. Visi žino e, šį klausimą ir mes prašėme e, apsaugos ir kontrolės priežiūros pagal 12 straipsnį. Taip pat mes prašėme įtraukti keletą kitų klausimų, kurie galėtų būti įtraukti į TFTP sustarimo deklaraciją. Čia yra bendrėjai domenų apsaugos klausimai, Europolė jie nėra iki galo išspręsti ir mes manome, kad pirmininkaujančiai valstybė įdėjo daug pastangų šiuose, šiuose srityse, tačiau išlieka dar problemų. Taip pat dėl duomenų gavimo iš duomenų bazės mes pritarėme pranešėjui, kai jisai pabrėžė trijų metų laikotarpį. Ir norėtum išgirsti jo galutinę nuomonę dėl dėrybų baigties. Taigi dar kartą sakau, mes pripažįstame pasiektą pažangą ir dabar laukiame galutinių dienų dėrybų ir tų dėrybų rezultatų. Ačiū. Alvaro. Ačiū. Dabar liberalų frakcijos vardu ponas Alvaro. Ačiū. Kalbėsiu toliau vokiškai. Aš nemanau, kad turėčiau kartoti tai, ką sakėte, ar ne? Turbūt nekartosiu to, ką pasakė Klodas. Aišku, pasiekta tam tikra pažanga. Dabar tiesiog turime apibendrinti esamą situaciją. Jūs kalbėjote apie pasitikėjimą, būtent tokį žodį naudojote. O dabar su taryba ir komisija to pasitikėjimo pasiekti yra neįmanoma, ypač atsižvelginti tai, kas įvyko per pastarąsias dienas. Vakar vyko koreper posėdis, kur kalbėjome apie tai, kad parlamento prašymų reikėtų inkorporuoti vieną straipsnį į tarybos pasiūlymą, pagal kurį taptų teisiškai privaloma ne, nesiųsti Europos privataus pobūdžio duomenų JAV. Vidutinio lai, vidutinėme laikotarpyje koordinatoriai paprašė mūsų pirmininko tarybai nusiųsti laišką atitinkamą, tačiau mane nustebino tai, kad vakar vakare pusė dvylikos, gana vėlai, gavau žinių iš Ispanijos e, pirmininko. Dėl korepero posėdžio, aišku, per dieną negalima susisiekti su visais žmonėmis. Tai nebuvo įmanoma skambinti komisijo, komisarui ir, ir aptarinėti visų šių reikalų. Tačiau vakar dienos diskusijos buvo įdomios mm, Taip pat buvo apibriešta nauja situacija. Dabar kalbam apie trejus metus, o antradienį pirmininkausianti Belgija taip pat parengė tam tikrą dokumentą. Vakar gautame dokumente buvo sakoma, kad Nėra nei vienos valstybės išskyrus mano, kuri norėtų palaikyti tą trijų metų laikotarpį. Dabar nenumatyta galimybė ekstradicijai. Taigi, mes aišku pritarėme tai formuluotėjai ir dabar tai yra angliškai shall consider. Bet kuriuo atveju šiuo metu neįmanoma kaip nors pagrysti to trejų metų laikotarpio. Reikia taip pat pasiekti dėl to susitarimą ir su JAV, o to turbūt nepavyks padaryti, kadangi dabar šis susitarimas yra vienašališkas tarp ES institucijų. Jos nusprendė sukurti tokią sistemą. Ir po to ją, kai reikės peržiūrėti. Arba iš vis liautis ją naudoti. Tačiau taip pat išgirdome, kad tas laikotarpis iš tikrųjų bus penkerių metų, bet ne, iš tikrųjų jis bus trejų metų ir po to automatiškai bus atnaujinamas su privaloma pa pabaigos data terminu. Tai bus trejus, penkeri ar septyneri metai. Ir tą laikotarpį bus galima sustabdyti tik dėl labai rimtų priežasčių. Pirmame straipsnėje kalbama apie 80 dienų, bet ten neminima neminimas, neminima prievolė pateikti priežastis, kodėl jis nutraukiamas. Taigi po 20 minučių diskusijos beveik vidurnakti galų gale, pasiek, galų gale gavome atsakymą. Ir mane labiausiai čia neramina tai, kad šis parlamentas, jam yra pateikiamas jau įvykęs faktas ir mes nieko nebegalime pakeisti. gana ilgą laiką. Buvo daug laiko pasikalbėti su parlamentu, nes mes labai atsakingai ir labai greitai elgiamės panašiais atvejais. Tačiau ne, ne tik, kad reikia kritikuoti kiekvieną e, susitarimo punktą, mes Apsiribuojame tik keliais svarbiausiais punktais. Dėl 12 straipsnio, tai čia skirti komisijai komentarai, ir dėl tarybos tas teisiškai privalomas pareiškimas, kad sistema bus sukurta. Taigi, treji metai yra politiškai svarbus laikotarpis, kadangi jei parlamentas būtų, jeigu parlamentas prašytų jį pakeisti, tuomet reikėtų pasidomėti, ar tai buvo padaryta, tai vyktų 2013 metais. Tai dabartinė komisija ir taryba, aišku, spręstų tą klausimą, tačiau turbūt nelabai tikėtina, kad naujas parlamentas ir nauja komisija tą patį darys vėliau. Taigi, jei mes nutrauktume susitarimą, Atrodo, kad valstybės narės nelabai nori numatyti ir dėkti tokią sistemą, kad būtų galima keistis tokiais duomenimis, o dėl pasitikėjimo tai taip pat situacija nėra gera. Prieš keletą dienų skaičiau korepero ataskaitą ir manau, kad, ji, kad yra labai svarbu, kad ir pirmininkaujantis šalis, ir taryba, ir, ir komisija naudoja tą vieną formu, vienas formuluotės kalbėdamas su parlamentu, o kitokią su komisija. Jeigu ketinama atsižvelgti į parlamento pakeitimus, o ambasadorius sako, kad jis irgi tuo pasirūpins, tačiau taip pat turiu informacijos, kad taip nebus. Komisija nepalaiko parlamento pasiūlymo ir taip pat pirmininkaujantis šalis to nedaro, jos kaip tik priešingai elgesi. Taigi Man įdomu, kodėl man niekas to tiesiai šviesiai nepasakė. Taip pat įdomus yra žodis neįmanoma, kadangi prieš dvi savaitės mums buvo sakoma, kad viskas neįmanoma, tačiau dabar viskas pavirto realybę. Prieš keletą dienų JAV pareigūnas atvyko Europos Sąjungą ir staiga viskas tapo įmanoma. Prieš dvi savaitės buvo neįmanoma priimti sprendimą taryboje, tačiau dabar taip įvyko. Taigi klausiu, kodėl, turint visas šias komunikacijos priemonės, jomis nepasinaudota? Taip pat vyksta konfidencialios dėrybės, tačiau niekas nenori atskleisti kortų. Visi kažką slepia. Taigi Noriu priminti, kad čia vyksta bendro sprendimų prieimimo procedūra. E, Pirminkiausia šalis ir taryba negali elgtis kaip tik sugalvos. Turi būti normalus bendradarbiavimas tarp visų trijų institucijų. Ir jei norite, kad mes dėl to balsuotume, Liepą, tai aš noriu, kad būtų numatytas trejų metų laikotarpis, būtent todėl, kad kitą savaitę, pirmadienį ir antradienį, su savo frakcija lankysiuosi Bilbao. Taigi, jei norime balsuoti Liepą, turime šiame komitete priimti vienokį ar kitokį sprendimą, parengti rezoliuciją. Tai yra tiesiog faktinis reikalas, kad reikia visą tai išversti į visas kalbas. Todėl tikiuosi, kad taryboje bus imtasi žingsnių ir kad situacija kažkaip pasikeis. Aš su ambasadoriumi telefonu kalbėjausi prieš posėdį ir nuo tada negavau jokios papildomos informacijos iš jų. Vakar nuo pirmos valandos bandžiau kalbėtis su susijusiais asmenimis, tačiau man nepavyko. Taigi, galbūt yra sunkumų, kuriuos galėtume išspręsti. Tačiau reikia, kad mūsų partneriai taip pat pakeistų savo požiūrį. Noriu, kad jie kartu su mumis tenktųsi surasti sprendimą. Taigi, nemanau, kad ir toliau viskas yra neįmanoma. Reikia pažiūrėti, kas įmanoma, o kas neįmanoma. Dabar žaliųjų frakcijos vardu, ponė Romera. Ponas Romera queríamos hacer ya están hechas. Ačiū. Daugelis minčių, kurias norėjau išsakyti, jau pasakė kiti kalbėtojai. Stengsiu kalbėti trumpai ir perėsiu prie svarbiausių dalykų. Mes visada kartą dėkoju. Iš tikrųjų, kai parlamente balsuojame, Kelios frakcijos oponuoja siūlymams neįtraukti parlamento į dėrybas. Tačiau tai ne, viena, ne vienintelė problema. Kelios frakcijos jau e, pasipriešino šiai procedūrai, pareiškė savo nepritarimą jai. Dabar pereinu prie e, svarbiausių išliekančių problemų. Pastaruosius keletą mėnesių pasigėdome dokumento, kurio pagrindu ir būtų vykdomas duomenų perdavimas jungtinėms valstijoms. Jį dabar svarstome. Ir būtent čia ir slypi problemos esmė. Kaip jau sakiau, iškyla problemų dėl procedūrų, bet uh, yra ir tam tikrų esminių aspektų. Reiktų, galima netgi abejoti pačios tos priemonės naudingumu. Taip pat reikėtų kalbėti apie tai, ką tai reiškia pagrindiniams teisėms. Ir sakyčiau, kad patiktas pasiūlymas yra gana miglotas. Taryba ir komisija nori viską užbaigti iki Liepos mėnesio, bet kaip girdėjome, tai viskas nėra taip paprasta. Šis procesas jau vieną kartą vyko, reikės viską kartoti ir niekas negali garantuoti, kad dauguma parlamente antrą kartą balsuos už šį pasiūlymą. Noriu pabrėžti, jog turėtumėme nagrinėti galimą susijusią riziką susijusią su šiuo pasiūlymu. Ir norėčiau trumpai aptarti vieną dalyką. E, imigrantų sulaikymo ar laikymo centrai. Pavyzdžiui, Ispanijoje mes turėjome problemų tokiuose centruose. Nežinau visų aplinkybių, bet galbūt ministras galėtų pakomentuoti tai, kokiu priemoniu imamas iš šioje srityje. Ačiū, ponė Romėva. Well, um, Ponas Kirkhope, aš taip pat noriu kalbėti apie terorizmo finansavimo sėkimo programą, bet norėčiau tai daryti ministro pasisakymo kontekste, ypač to, kas pasakyta apie transatlantinius JAF ir ES santykius. Čia svarbus yra daugybė dalykų, yra keli vykstantis procesai. Pavyzdžiui, kalbant apie kovą su terorizmu, santykiai tarp valstybių yra gana svarbus. Ir norėčiau, kad ministras, kalbėdamas vėliau, plačiau apžvelgtų ES ir JAV santykius po Toledo deklaracijos ir apstartų kitas iniciatyvas, pavyzdžiui, keliaivių įrašų duomenų susitarimą ir kitas iniciatyvas, kurias vykdome, kurių ėmėmės. Perinu prie tos TFTP programos. Ši programa mums rūpi jau kurį laiką ir neramina mus kurį laiką. Noriu pasveikinti pranešėją, pona Alvaro, padirbėjus šioje srityje. Ir vertinant situaciją dabar ir tuo momentu, kuomet parlamentas atsiuntė, atmetė pasiūlymą tuo klausimu patiktą, tai situacija dabar yra tikrai kitokia noriu išsakyti komplimentus mūsų kolegoms Junktinėse valstijose ir pasakyti, kad mūsų santykiai tikrai išsiplėtė, nes yra noras e, iniciatyva svarstyti klausimus su mumis parlamentu. Tai, kas anksčiau nebuvo priskirtina mūsų kompetencijoms. Kaip žinoma, po Lisabono starties viskas pasikeitė. Noriu pas, padėkoti valstijų tarnyboms už tai, kad jos taip atvirai ir skaidriai buvo pasirengęs svarstyti tuos klausimus. Turiu pasakyti, kad kai kurios ES institucijos ne visada yra tokios, na, linkusios taip bendradarbiauti kaip Junktinių valstybių institucijos. Tačiau, kaip ponas Alvaro priminė, nors kalbame apie susitarimą, Ir aš esu vienas iš tų, kuris labai tikisi, kad na, bus galimybė tą susitarimą sudaryti kiek manoma greičiau. Ir nors tai yra transatlantinis susitarimas, vis dėlto šį klausimą reikia spręsti tarp institucinių pagrindų čia Europoje. Ir manau, kad e, šį tarptautinį susitarimą svarstant reiktų užtikrinti, kad mes savo ruoštų padarytume viską, kad ta susitartis veiktų kartu ir kad viską susispręstume vietoje, vidinius klausimus, prieš imdamėsi svarsyti tuos klausimus su kolegomis už Atlanto. Ir noriu priminti visai neseną parlamento prašymą, kuris buvo ignoruotas ar pamirštas. Ehm, dar porą pastebėjimų ir baigsiu savo pasisakymą. Uh, Kaip jau sakiau, tikrai norėčiau, kad tas susitarimas būtų sudarytas kiek įmanoma greičiau ir mano frakcija būtų už tai, kad Liepos mėnesį būtų pasirašytas susitarimas, nes yra tam tikras pavojus, čia egzistuoja saugumo spraga, tai yra rimtas klausimas ir nemanau, kad turėtumėme. E, neįvertinti, reiktų įvertinti tai, ko jau pasiekėme, ką nuveikėme. Dar lieka keletas neišspręstų klausimų, kuriuos reiktų išspręsti. O ponas Alvaro ypač e, gilinosi į tą trijų metų klausimo peržiūrą. Na, man atrodo, kad mes tikrai nemažai pasiekėme. Kalbu apie Europos dalyvavimą ir buvimą, jos matomumą šiame procese kitoje Atlanto pusėje. Na, manau, pirmininkė, kad, tai, kad tas sutartis sustiprins, perkels JAF ir ES e santykius į kitokį lygmenį ir kitais klausimais, nes mes būsime pasirengi dirbti vieni kitų teritorijose, kovodami su terorizmu. Ir tai yra tikrai reikšmingas dalykas. Ir aš tikrai manau, kad mes pasiekėme svarb... ženklios pažangos. Aš noriu, kad eitume priekin, nenoriu, kad įstriktume nagrinėdami klausimus, kuriuos galima būtų išspręsti pasitelkus geros valios. Ir kaip ponas Alvaras sakė, reiktų rinktis trumpalaikį darbų tvarkaraštį, nes tuo suinteresuoti visi. Ir ypač ministrė ne tik jūs, bet ir jūsų įpėdiniai pirmininkavimą perimsianti valstybė, nes juk visi suinteresuoti apginti savo piliečius ir čia, ir JAF nuo terorizmo. O būtent tuo mes ir norime užsimti. Ir prašau, neleiskite, kad ta klausimą toliau komplikuotų nenoras bendradarbiauti. Tavares, good... E. Ačiū ponia Kirchopai, ponas Tavarės GUE e frakcijos vardu. Ačiū ministrė. Noriu padėkoti Jums už Jūsų pasisakymą. Na, kas yra ta FTP programa? Amerikiečiai, kai e, susitikome su jais informavo, kad iš esmės tai yra 19 milijonų žinučių persiunčiamų už Atlanto kiekvieną mėnesį. Tai yra trilijonas žinučių siunčiamų kiekvienais metais iš Lisabonos į Paryžių, iš Dusseldorfo į Varšuvą, Madridą, iš Madrido į Londoną. Tai nesikeičia. Ir ta programa svarbi ir teritoriniu požiūriu. Mes norime, kad Europos, europiečiai duomenys liktų Europos teritorijoje ir būtų analizuojami apdoromai pagal europietiškus teisės aktus. Tai kol kas nevyksta ir tikrai žmonės mus vertins žmonės kartais savo kreditinės kortelės numerio neišduoda geriausiems draugams, o čia ta informacija bus keičiamasi. Na, mes turime nepamiršti, jog turime svarbių kaimynių Rusijos ir kad ji taip pat susidarė su terorizmo grėsme. Ir iš mūsų prašoma perduoti šią visą didžiulę informaciją. Na, Ispanija nebe pirmininkaus, bet matau, mes ir toliau dėrėsimės. Mes neatskleisime informacijos JAV tai galbūt atskleisime ją Rusijai, o Rusija gal tą informaciją pasidalins su Baltarusija. Manau, kad komisija ir taryba man čia, na, atrodo naivios vykdydamos tas dėrybas. Ar iš tikrųjų ES to nori? Duomenų apsaugos vardan mus tai tikrai neramina. Šis susitarimas duomenų apsaugos neužtikrina. Jis nepakeičia Amerikos įstatymų, o pagal Amerikos įstatymus Europos piliečiai negyventis JAV susidurs su diskriminacija, patirs diskriminacija. Pavyzdžiui, teisminės peržiūros kontekste. Dar vienas dalykas, tai nėra vidinis klausimas. Kodėl Europolas neturi teisės svarstyti, peržiūrėti JAV prašymų pasinaudoti SWIFT sistemos duomenimis. Iš esmės tai reiškia, kad nusikalteliui patikima rūpintis kalėjimu. Tai nėra Europolo mandate. Mes sukūrėme reikalingas institucijas ir mes esame įkūrę Europos domenų priežiūros pareigūno tarnyba, kuri čia visiškai nevaidina jokio vaidmens nei JAV, nei ES. Eurojustas čia irgi nedalyvauja. Dabar periname prie konkrečiausio dalyko tarybos suteikto mandato. Taryba e, paprašė komisijos dėrėtis autonomiškos, dėl autonomiškos teisminės institucijos agentūros. Tuo, taip pažeista sutartis. Europolas to negali daryti, nes turime lisbonizuoti Europolą. Nes tai reikštų, kad būtų taikoma bendra sprendimų prieimimo tvarka, tačiau tarp komisijos ir baltųjų rūmų bendros sprendimų prieimimo tvarkos nėra. Jie egzistuoja tarp tarybos ir parlamento. Taigi, Aš tame susitarime tuo tarpu neižvelgiu nieko gerą. Na, potencialiai du dalykai gali būti laikomi pozityviais. Visų pirma, stebėsena. Prieš ilgą laiką SWIFT komercinė įmonė dalinosi duomenimis, perdodavo duomenis, pavyzdžiui, jungtinėms valstijoms. Mes lankėmės Vašingtonė, matėme, ko, ko, koks, kokie mainai duomenimis vyksta, tai yra stebėtinos apimties operacijos. Mes siunčiame savo finansinius duomenys jungtinėms valstijams ir mums įdomu būtų sužinoti, kur tie duomenys apdorojami. Svifto sistemoje dirba daugybė asmenų, o pas mus dirbs tuo užsims vienas žmogus. Dar neaišku kas. Man įdomu, kaip tą asmenį komisija paskirs jeigu komisija tai padarys, tuomet komisija turi ateiti čia, nes tas asmo atstovaus Europos piliečius, kad, tai būtų, kad taip ir būtų, viskas turi vykti per instituciją, kurią renka piliečiai. Tai yra svarbiausia. Nenorime, kad teisėjai kaip, kaip Žak Rubie pasirašinėtų po tokiais dalykais. Tai sutartis net tarp ES taryb ir tarybos tai, tai susitarimas su JAV, jis, jis lies Europos piliečius ir jį turi, jam pritarimą turi duoti parlamentas. Alvaro teisingai reikalauja trejų metų laikotarpio, nes parlamentas dirba šiuo klausimu jau ilgą laiką ir mes nenorime visko nurašyti. Mes norime, kad duomenys būtų apdorojami, analizuojami Europoje. Nenorime, kad FTP egzistuotų amžinai. Na, jūs e, buvote išrinktas Ispanijos vyriausybė, tačiau kalbant apie Europą, noriu Jums pasakyti, kad Jūs esate čia visų Europos piliečių vardu, o mes penkeris metus dirbame parlamente Europos piliečių interesų vardan ir noriu, kad ta sutartis būtų toliau nagrinėjama. FFD. Grazie, prezidentė, molto rapidamente. Il... Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Aš Ispanijos žmonės laikau dideliais draugais ir jaučiu pareigą pasidžiaugti ir pasveikinti pirkaujančios valstybės Ispanijos atstovą čia, mūsų komitete. Ir pirmkaujančiai valstybei teko patvirtinti labai e, svarbius, labai griežtus saugumo teisės aktus. Pirmiausia, kalbėsiu apie nelegalią migraciją. Esu tikras, kad ministras žino, jog yra pasiekta sėkmės Viduržėmio jūros regione, sustabdant gėdingą priekybą žmonėmis, sudarius dvišalius susitarimus tarp valstybių narių. Yra sudarytas labai svarbus susitarimas su Libija, kuris leido sustabdyti žmonių gabenimą į Italiją. Kaip būtų galima įvertinti strategiją, ministrė? Ar jūs nemanote, kad valstybės turi bendradarbiauti su mumis tos, kurios patiria didžiausias spaudimą, tai yra Italija, Graikija, ar joms nereikėtų suteikti daugiau paramos iš ES. Norėčiau žinoti, kokioje dabar esame padėtyje, kaip ES strategija kovoja su šiomis problemomis. Mano manimu, šie dalykai sprendžiami per nelik lietai. O dabar yra toks laikas, kai atskirų valstybių narių pasiekti rezultatai galėtų būti žymiai efektyvesni, veiksmingesni ir ilgiau trunkantis negu ES strategija. Turim, turint galvo ES santykius su daugeliu e, šalių, kuriuom galima suteikti paramą ir čia mes turime tikrai nemažai galių. Pavyzdžiui, Italijos susitarimas, kuris neseniai įsigalėjo, galėtų būti mums pavyzdys. Galbūt ministras galėtų leisti man paminėti štai tokį posakį, šūkį, kuris pats iškėlė kovoje su terorizmu. Tvirti, bet tolerantiški. Tolerancija nėra tas dalykas, kurį turime suprasti kaip savaime suprantamą dalyką. Turime galvoti apie labai rimtą terorizmo grėsmę. Ir čia tvirtumas turėtų dominuoti. Tvirtas požiūris. O tolerancija gali mus nukreipti nuo mūsų pagrindinio kelio. Pavyzdžiui, yra užsimaskavę tam tikri islamo centrai, kurie laikomi neliečiamais. Aš nemanau, kad reikėtų galvoti apie kokį nors prieglopsti terorizmus, ar kalbėtum apie baskus, apie islamo teroristus, ar kokius nors kitos rūšės teroristus. Taigi šia paprasme aš manau, kad ES turi toliau tęsti ryštingai tęsti e, savo darbą, spręsdama visus iškylančius iššūkius ir spręsdama pavojingas tarptautinės situ, e, situacijas, kai yra naudojamos nešvarios bombos, kai yra naudojami išpoliai, naudojant cheminės medžiagas ir taip pat užkartant kelią finonizmo finansavimui. Taigi mes turime realistiškai ir ryštingai eiti į priekį ir taip pat pasinaudoti Europos rezultatais pasiektais praeitįje. Pirmininkas ponas Bronks dabar prašau. Ačiū pirmininkė. Ponas Peref iškėlė klausimą dėl bendro ES vertybių poreikio. Ir čia yra pabrėžiama visas pabrėžiamas visas ES mąstymas ir turi sąsąją su mūsų šios dienos diskusijomis. Tačiau reikėtų aiškiai atskirti procedūrinės vertybės iš vienos pusės, kurios padeda politiniai veiklai ir demokratijos įtvirtinimui, e, lai, žodžio, susirinkimų laisviai ir turinio esminių vertybių iš kitos pusės. Tai yra politinės e, vertybės, kurios ES e, kontekste galėtų būti apibendrintas kaip socialinis liberalizmas. Dauguma remiasi tomis e, vertybėmis. Tačiau jos nebūtinai yra teisingos, o pozicija kai kuriams iš jų nebūtinai yra e, neteisinga. Čia reikėtų galvoti apie esminės vertybės ir tai galėtų būti receptas demokratinius, užkirsti kelią demokratiniams susirinkimams virsti sovietinio tipo struktūroms. Procedūrinės vertybės, demokratinės vertybės turime e, vertinti kaip savame suprantamai teisingas. Tai yra savame suprantamas dalykas. Tačiau neturime primesti esminių vertybių, substancinių vertybių, apie kurias nėra iki galo apgalvota ir dėl kurių nėra surinkta diskusijų. Socialinio liberalizmo darbuotvarkės stiprinimas kartais gali pakenkti demokratiniam vertybėm, tai yra žodžio susirinkimų laisvės vertybėmis ir tai matėme daugelie demokratinių šalių. Aš nekaltinu Europos parlamento ar komisijos ar pirmačios valstybės netinkamo požiūrio prieimimo, tačiau kartais atrodo, kad dominuoja toks požiūris tose institucijose, kuris, kad, kad visi gali kalbėti ir galvoti tai, ką nori, jeigu tik yra pritariama bendrai socialiniai darbotvarkiai. Ačiū. E, Ačiū. Dabar ministras atsakys į pirmąjį klausimų raundą. Ačiū, pirmininkė. norėčiau suskirstyti savo atsakymus į dvi pagrindinės dalis. Pirmiausia, norėčiau atsakyti ir sureaguoti į pastabas susijusios su pirmąją mano pradinio pasisakymo dalimi, o po to pereisiu prie terorizmo finansavimo siekimo klausimų. Taigi tie, kad tų, tų žmonių klausimų, kurie kalbėjo apie terorizmo sėkimo, terorizmo finansavimo sėkimą. Pirmiausia, pradėsiu nuo pono, kuris pirmas paklausė klausimo pastabų apie pirmininkaujančio šalies veiklą. Jis išsakė kelias pastabas ir prašė, kad patikslinčiau prieglapščio aspektus. Jau sakiau, kad pirmininkaujantis šalis siekia užtikrinti, kad Europos prieglapščio sistema pradėtų veikti praktiškai. Tęsėme Švedijos mums perduotą darbą. Ir kaip minėjau, prieš šešis mėnesius prieglopščio klausimas yra labai sudėtingas, labai jautrus kai kuriuose valstybėse narėse, kai kurios valstybės narės e, laikosi labai prieštaringų pozicijų. Todėl tarybai ir komisijai labai sunku pasiekti kažkokią bendrą poziciją, taip pat šios dvi institucijos dar ir tarpusavėje nesutarė. Todėl šis reikalas tikrai yra be galo sudėtingas. Mes ir toliau siekiame įkurti Maltoje esantį prieglapšio paramos centrą. Ir manėme, kad tai būtų geras pagrindas plečiant bendradarbiavimą prieglopščio srityje tarp valstybių narių. Toks centras kauptų informaciją, patirtį, jis taip pat mums padėtų daryti pažangą vykdant prieglopščio politikas. Taigi mes numatėme būtiną finansavimą, kad būtų įkurtas šis biuras. Ir kaip sakė ponas Dijas Demeras, aš apie tai išsamei nekalbėjau. Mes taip pat nagrinėjame ir kitus dar neišspręstus klausimus. Būtent dvi direktyvas pabandėme pasinaudoti jau esamomis priemonėmis, kad praktiškai gyvendintume įvairias priemonės ir toliau testume pradėtą darbą. Taigi prieglopšio srityje mes ir tęsėme tą darbą per strateginį komitetą. Vyko susitikimai su įvairiomis institucijomis, turiu tų susitikimų ir kalendorių galbūt čia ne vieta apie tai kalbėti, bet galiu Jums pasakyti, kad tikrai tų susitikimų vyko labai daug su darbo grupėmis ir su IFA komitetu. Nagrinėjome direktyvas, kurių, kurių projektai dabar yra svarstomi, kad suvienodintume savo pozicijas. Taip pat reikėtų pakalbėti ir apie procedūros kvalifikavimą. Taip pat kalbėjome ir apie prieimimo sąlygų direktyvą. Mes siekiame, kaip galima labiau viską suderinti. Taip pat pridursiu, kad visame savo darbe siekiame, kaip galima labiau harmonizuoto požiūrio į visą prieglopščio paketą. Tačiau tikrai ir taip yra tam tikrų bendrų elementų prieglopščio pakete, kurie turėtų būti iš karto lygiai grečiai aptariami visose trijose direktyvose, kad nesusidarytų situacija, kai įvairios direktyvos eina skirtingomis kryptimis. Taigi mes tiesiog siekiame užtikrinti, kad visos direktyvos būtų suderintos su atitinkamomis nuostatomis prieimimo sąlygų direktyvoje. Aš neneiksiu, kad nuomonės išsiskiria ir gana žymiai, kalbant apie visas šias direktyvas. Net ir kalbant apie pagrindinius šio prieglapščio paketo principus. Pavyzdžiui, bendroji prieglapščio sistema. Čia teisinė bazė labai skiriasi įvairiose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, Dublino susitarimo stabdymas yra tas klausimas, dėl kurio dar nesutarta. Tačiau tam tikra prasme pažanga yra padaryta, ji padaryta derinant uh, visų direktyvų projektų rengimo procesus, kad jos būtų visos sukoordinuotos. Tačiau, aišku, dar daug ką reikia padaryti. Nepaminėjau ir nelydimų nepilnamečių klausimo. Buvo pateiktas klausimas dėl policijos bendradarbiavimo, koks yra skirtumas tarp bendradarbiavimo komandų ir tyriejų komandų bendradarbiavimo komandos siekia palengventi bendradarbiavimą tarp policijos institucijų ir teisėjų, o kitos komandos užsiima uniformuotų pareigūnų bendradarbiavimu. Pavyzdžiui, jei įvyktų koks nors incidentas Europos čempionate, Austrijoje prieš keletą metų, kuris vyko, ten buvo policininkų iš visų šalių dėvėjo, ir jie dėvėjo savo uniformas. Tai yra policijos bendradarbiavimo pavyzdys, o e, bendradarbiavimas teismų srityje, pavyzdžiui, e, bendradarbiavimas tarp Ispanijos ir Prancūzijos kovojant su tokiamis grupuotėmis teroristinėmis kaip ETA. Taigi tam tikras bendradarbiavimas yra tyriamojo pobūdžio, kitas susijęs su prevencinė veik, užkardimo veikla. veikla bendradarbiavimas per ypatingus įvykius, viršūnių susitikimus, kur įvairios šalis apvienė savo pajėgas, jas koordinuoja. Taigi tai yra du atskiri dalykai. Jūs taip pat klausėte apie kibernetinius nusikaltimus. Dabar egzistuoja politikos, kurios jau yra labai toli pažengusios. Europolas su tuo dirba Pastaruoju metu baigta keletas operacijų. O kalbant apie euro padirbinėjimą, buvo atlikta keletas sėkmingų operacijų Europolio. Dar turėsime laiko tai aptarti iki 2013 metų, kol įsigalios naujieji standartai. Aš pasisakau už tai, kad Europolo kompetencijos būtų labai aiškiai apibrieštos per ateinančius mėnesius, kai vyks šios diskusijos, mes tikrai nuodugniai išnagrinėsime Europolo kompetencijas. Norėčiau padėkoti ponui Morais už jo paramą pirmininkaujančiai šaliai. Tiesa, kad Stokholmo programa vienu metu buvo programa apie viską, apvienijusi visų valstybių narių būkštavimus ir nerimą. Tačiau dabar turime veiksmų planą, kuriame labai aiškiai išdėstyti prioritetai. Ir todėl ši programa yra tokia svarbi. Prioritetai dabar aiškus, taip pat yra numatytas tvarkaraštis, yra apibrieštos aiškios atsakomybės, jos buvo labai nuodugniai apgalvotos. Dabar reikia pave, pradėti gyvendinti šią programą, pradėti realius veiksmus, pradedant nuo komisijos. Jūs taip pat klausėte apie tai, kaip viskas pradės veikti praktiškai. Kaip žinote, Teisingumo ir vidaus reikalų ministerijos dirba labai skirtingais metodais. Pavyzdžiui, mano šalyje, tai yra dvi atskiros ministerijos kitose šalyse, jos abi šios rytis priklauso vienai ministerijai. Taigi noriu pasakyti tai, kad taip yra privalumų ir yra trūkumų. Ir ilgalaikėje perspektyvoje, manau, bus daugiau privalumų nei trūkumų. Tačiau mums reikėjo išskaidyti komandas į du direktoratus o tai, aišku, sąlygoja tam tikrą vilkinimą. Tačiau apskritai šis sprendimas mano galva buvo pagrystas. Dabar reikės parengti direktyvą, kai apibriešime bendrus elementus. Bendrus visoms trims Europos prieglapščio sistemos direktyvoms, tada galėsime pereiti prie kito etapo ir apibriežti politinius prioritetus. Galiausiai buvo minėta, vienas kalbėtojas minėjo Na, bijau, nežinau, kaip valstybėse narėse SIS veikia taip pat kaip ir Ispanijoje. Dabar nevyriausybinės organizacijos taip pat aktyviai dirba areštinėse, e, atsiprašau, imigrantų sulaikymo vietose, kad ten būtų pagerintos sąlygos. O dėl likusių pastabų, dėl terorizmo finansavimo sėkimo programos, čia stengsiuos pakalbėti trumpai. Uh, E, šiuose diskusijose dalyvavo komisarė Malmstrom ir dabar pakalbėsiu apie keletą tik tai punktų. Mm, Atsižvelgianti tai, ką sakė ponas Alvaro, pavyzdžiui. Aišku, kad mums tikrai reikia skubėti ne, ne, nenoriu pasakyti, kad Ispanija pirmininkavusi ir dabar turi skubėti, bet man atrodo, kad visų Europos piliečių labui, valstybių narių labui, parlamento ir JAV labui reikia skubėti, kadangi šis, ši priemonė leistų pagerinti mūsų saugumą, padidinti jį. O dabar nuo vasario liovėmės perdavinėti duomenis Taigi dabar iš esmės saugumo yra mažiau nei anksčiau, taigi tikrai skubėti reikia. Skubėti reikia visiems, reikia prisimti atsakomybę. Ir mes parlamente taip pat skubėjome, mes žinojome, kad šį darbą reikia atlikti kaip galima greičiau, dirbome įvairiais etapais. Iš Europos pusės tikrai veikiame efektyviai. Norėčiau priminti parlamento nariams, kad taryba 10 gegužės patvirtino atitinkamą dokumentą. Taryba, o parlamentas vėliau priėmė rezoliuciją, o dabar tik tais birželis, o jau kalbame apie susitarimą, taigi reikia viską daryti kaip galima greičiau. Mes visi elgiamės atsakingai iš Europos pusės, o iš Amerikos pusės taip pat. Amerikiečiai labai lankstus buvo visose dėrybose. Antras bendro pobūdžio klausimas. Ar TFTP pasikeitė? Dabartinis projektas, lyginant su ankstesniu, tikrai yra žymiai pakitęs. Ir jis buvo pakeistas taip, kaip prašė Europos parlamentas. Komisija sakė ne, par, komisija sakė taip, taryba sakė taip, parlamentas sakė ne. Taigi pokyčiai naujoje sutartyje yra dėl, atsirado dėl to, kad parlamentas pasakė ne. Iš tikrųjų pokyčiai padaryti buvo dideli. Dabar yra daugiau skaidrumo numatyta, stebėsen, iš JAV pusės stebėsenos. Aišku, reikėjo padaryti kompromisą su JAV, kad Europoje būtų Europos TFTP programa, kurios mes visi norime ir kuri leis pagerinti duomenų apsaugą taip pat. Priežiūros mechanizmus bus numatyta ir teisminė priežiūra, kuri bus nediskriminuojanti prieš Europos piliečius JAV. Taip pat numatyti apribojimai per, duomenų perdavimams trečiosioms šalims Taigi buvo numatytos visos atsargos priemonės tame susitarime, kuris galios penkerius metus, taigi saugiklių tikrai yra daug. Dabar turime TFTP, kuris skiriasi nuo ankstesnio TFTP susitarimo, kurį atmetė parlamentas. Tai yra susitarimas, kuriame atsižvelgta į daugelį iš pasiūlymų, kuriuos pateikė Europos parlamentas. Tai pavyko pasiekti ir lankščios JAV pozicijos dėka, taip pat dėl to, kad komisija puikiai pasirodė dėrybose. Taip pat uh, norėčiau pasakyti, kad komisarė Malstrom, jei neklystų, į jūs kreipėsi birželio 9, ji supažino jūs su pagrindiniais uh, susitarimo aspektais, jie išklausė frakcijų pasiūlymų ir pasakė, pažadėjo atlikti tam tikrus pakeitimus galutinėme pasiūlyme, kuris buvo pateiktas 10 dieną JAV. Taigi Malmstrom susitiko su įvairiomis frakcijomis ir žinau, kad po to susitarimas buvo pakeistas. Taryba taip pat norėjo išreikšti ne tik valstybių narių būkštavimus, bet ir parlamento frakcijų abejonės. nes atsižvelgti į jas. Taigi taryboje taip pat buvo padaryti pakeitimai, kad pasiūlymas taptų priimtinesnis parlamento frakcijoms. Taigi ponas Alvaro visiškai teisus, sakydamas, kad mums pavyko įtikinti JAV ir komisiją, kad reikia iš naujo apsvarstyti susitarimą, pakeisti 12 straipsnio pirmą dalį. Taigi dabar aišku, kad komisijos atsiprašo kalbėtojas, ES atstovai taip pat dalyvaus duomenų apdarojime JAV. Tai taip pat vyks dalyvaujant ir SWIFT įmonės atstovams, taigi kvalifikuoti Europos atstovai ten kasdieną bus ir stebės, kaip veikia SWIFT JAV. Tai visiškai uh, atitinka šio parlamento pasiūlymus. Uh, Ir šie pakeitimai buvo padaryti komisija jau pasirašo susitarimą, nes mums pavyko įtikinti JAF ir komisiją atnaujinti dėrybas, kad galėtume pakeisti šį 12 straipsnį. Taryba bandė atsižvelgti ir į daugelį kitų frakcijų pasiūlymų. Mes siekiame sutarimo su visomis frakcijomis, įvyko daug diskusijų su pono Alvaro, pavyzdžiui, mes numatėme deklaraciją paremtą tarybos susitarimu, kad jeigu vieną dieną mums pavyks pasiekti visuotinį susitarimą dėl duomenų perdavimo į JAV, susitarėme, kad tai ir TFTP atitinkamai atsispindėtų. Taigi taryba atsižvelgia į šią abejonę ir būtų logiška, kad jeigu su JAV pavyktų sudaryti bendrą duomenų apsaugos susitarimą, jis turėtų atsispindėti ir TFTP. Taigi, taip pat, aišku, yra būkštavimų dėl Europolo. Tiesa, kad Europola, Europolas Europolui turi būti vykdoma teisinė peržiūra. Tiesa taip pat yra tai, kad yra įvairių abejonių dėl Europolo vaidmens, jį išreiškė parlamentas ir kai kurios valstybės narės ir mes dėl to patvirtinome dar vieną tarybos rezoliuciją, kur aiškiai pasakyta, kokiomis sąlygomis Europolas ir kodėl bus įgaliotas patikrinti JAF, ar JAF prašymai atitinka sutartį. Noriu priminti, kad Europolas dabar tik tikrins, ar JAV prašymai yra numatyti šioje sutartyje. Tai toks yra dabartinis Europolo vaidmuo. Nes jei, aišku, jeigu bus Europos TFTP, tas vaidmo pasikeis. Taigi dabar yra dvi tarybos rezoliucijos, kurios, kuriomis buvo siekiama pašalinti praėjusios savaitės kliūtis, taip pat atsižvelgti į parlamento pasiūlymus, taip pat įvyko buvo padaryti pakeitimai 12 straipsnėje, reaguojant į parlamento susirūpinimą dėl SWIFT veiklos JAV stebėjimo. Taip pat tiesa, kad iš pono Alvaro susilaukime kelių pasiūlymų, su juo taip pat aptarinėjome šios klausimus ir noriu pasakyti, kad taryba atsižvelgia į šios pasiūlymus ir mes taip pat atlikome tam tikrų pakeitimų. Taip, ponas Alvaro, ponė Alvaro, aš tikrai jums sakau, kad mes padarėme tuos pakeitimus. Galbūt mes ne šimtų procentų atsižvelgėme į jūsų pasiūlymus, tačiau į kai kuriuos iš jų tikrai atsižvelgėme. Pavyzdžiui, mes įvedėme uh, E, tarybos sprendime antrajame straipsnėje įsipa, numatėme įsipareigojimą per vienerių metų laikotarpį, kad per vienerių metų laikotarpį komisija parengs teisinę sistemą, numatant Europos TFTP egzistavimą. Taigi tai yra teisiškai privalomas sprendimas, kurį mes priėmėme vakar, pasikalbėję su pono Alvaro ir komisijos atstovais. Apibendrindami tai, kas buvo pasiūlyta tarybos rekomendacijose. Dėl vakar, vakarykščio koreo per sprendimo, dabar tai yra sprendimo straipsnis, jis komisija yra teisiškai privalomas ir ją ir ji turi dabar pradėti imtis veiksmų Europos TFTP įgyveninimui. Tai yra labai svarbus pirmas žingsnis siekiant Europos TFTP ir numatytas vienerių metų laikotarpis. Komisijai taigi yra galutinis terminas. Mes komisijai pasakėme, kad visoms institucijoms po vienerių metų turės būti pateiktas teisinis pagrindas, kad Europos TFTP būtų įmanoma įgyveninti praktiškai. Ir taip pat sprendime yra trečiasis straipsnis, kuriame sakoma, kad jeigu penk, per penkerius metus nebus Europos TFTP. Peržiūrint tą sutartį mes atsižvelgsime į tą faktą, kad šios programos nėra. Taigi, iš esmės sakoma, kad privalome sukurti tokią programą, o jeigu jos nebus, tuomet reikės peržiūrėti tam tikrus aspektus, pavyzdžiui, Europolo vaidmenį e, apdorojant JAV duomenų prašymus. Taigi penkeri metai. Kodėl penkeri metai? Todėl, kad tiek galioja ši sutartis pagal susitarimą su JAF. Tiesa, kad šią sutartį galima peržiūrėti kas šeši, šešis mėnesius. Bet nemanau, kad protinga būtų tai daryti. Si Europa no organiza... Taigi, vertinant šį teisiškai saistantį sprendimą, noriu pasakyti štai, kad jeigu, tef, jeigu Europa nepasiryš uh, pritarti TFTP, tai tuomet po trejų metų bendradarbiavimas su JAV bus nutrauktas. Pastarųjų penkių ar trejų metų bendradarbiavimas buvo gana vertingas ir, kaip suprantate, kitą situaciją sunku paaiškinti JAV. Tai tarsi vienas šališkas, e, kas tris metus vykstantis sutarties peržiūrėjimas tai reikia vertinti kaip mūsų europiečių veiksmus. Mes peržiūrinėsime penkerių metų susitarimą su JAV po trejų metų. Na, sunku apginti ir paaiškinti tokią poziciją. Ir už trejų metų trys metų, dviejų metų siūlymas buvo, paprašymas buvo patiktas tik taip pastarųjų dienų dėrybose. Tas reikalavimas nebuvo įtrauktas į parlamento rezoliuciją, to reikalavimo nėra domenų apsaugos agentūros nuostatose. Taigi tie trys, tri, trijų metų reikalavimas buvo, atsirado tik pastarosiamis dienomis ir mes labai nuoširdžiai manome, kad jis nėra primtinas ir tinkamas. Tarybos teisės ekspertai mano, kad tokia formuluotė, na, tikrai netiks, nes ji prieštarauja sutarties trukmei. A, aš žinau, kad čia labai įdomi teisinė diskusija, bet viską norėčiau vertinti iš politinio požiūrio taško. Viena šališko sutarties peržiūros straipsnis, e, su, sutarties su JAV peržiūros straipsnis po trejų metų, na, ar tikrai mes europiečiai sukursime savo TFTP? kaip jau sakiau, tas gana sunku apginti. Taigi, gerbiami nariai, jau beveik baigiu. Bus galimybė, jei viena iš pusių dalyvaujančių kuriant FTP norėtų, kad FTP egzistuotų tik trejata metų, Tuomet net taip galima būtų iš viso užkirsti kelią jos atsiradimui. Tačiau tuo rūpinasi ne viena institucija, tik ne, ne vien komisija ar parlamentas taryba. Tai žinoma, jeigu to norima, tai to pasiekti galima, reikia atmesti euro, europietišką TFTP. O peržiūros nuostata iš esmės sudarytų galimybę suardyti sutartį numatytą penkiems metams ir at, pasitraukti iš jos po trejų metų. Nemanau, kad tam galima pritarti. Mes bandėme atsižvelgti į parlamento išdėstytus e, aspektus ir čia dabar jau kalbu komisijos vardu. Yra 12.1 punktas e, Taip pat yra kalbama apie Europolo vaidmenį, duomenų apsaugos institucijos vaidmenį. Nėra sutarčių, kuriuose šimtų procentų būtų įtraukti visų sutarties šalių pageidavimai. Bet manau, kad tęsti darbą dėl šios sutarties apsimokėtų, nes ji tikrai užtikrintų didesnį mūsų piliečių ir JAV piliečių saugumą. Tai tiek. Yeah constreñidos por el tiempo. Estoy seguro de que cual... Mėly nariai, mums nebelieka laiko. Ir norėčiau paraginti visus, kurie paprašė žodžio laikytis pasisakymui numatyto pribojimu, nes vyksta tikrai, o, diskusija tikrai opė prieštaringa tema. Jau visus metus parlamente tą klausimą svarstame. Kalbėtojų sąrašas yra baigtinis, kiekvienam kalbėtojui skiriu nedaugiau nei dvi minutės. Ir po to išklausysime atsakymus į visus klausimus. Buvo daug progų, kuomet svarstėme šį klausimą. Išklausime kitas nuomonės kitose diskusijose. Įvyko daugybė diskusijų. Šis klausimas buvo svarstytas daug kartų. Nebejoju, kad jūs tuo klausimu turėjote galimybę išsamei pasidomėti. Pone Tavarės, mes turėjome galimybę aptarti visą tai. Buvo daugybė galimybių Mums buvo pažadėta, kad darbo tvarkėje bus klausimas skirtas šiai sutarčiai. Iš vakar dienos darbo tvarkė jis perkeltas į šiandien, o dabar jau nebėra TFTP e, punkto. Pavyzdžiui, ministras neatsakė į klausimą apie Europolo lisbonizaciją. Tai yra esminis klausimas. Ir mes kreipsimės į teisės tarnybą, kad ši patiktų nuomonę a, apie Europolo Lisbonizaciją ir kokie pokyčiai reikalingi. By... Noriu priminti, kad mes pradėjome pranešdami, kad ponas Alvaro negalėjo ateiti į posėdį nuo pat ryto, nes jis buvo kitame komitete ir mes įtraukėme šį klausimą. Uh, Ir dabar vyksta esminė diskusija. Mes kalbame ne tik apie Ispanijos pirmininkavo išvadas, bet ir apie TFTP. Dabar bus antras pasisakymų raundas. Prašau visų apsiriboti dviem minutėms daugiausia. Ponas Busutil. Well, you, uh, Noriu padėkoti ministrui Rubalkabai už jo darbą pastarai pusmetį. Mes tikrai vertiname jo pastangas, ypač nagrinėjant SWIFT paketą ir tai, kas buvo padaryta pastarosiamis dienomis. Norėčiau pas, padėkoti Jonathanui Fordui ir už, padėkoti jam už viską, ką jis nuveikė šioje svarbioje srityje. Nebe, žinau, kad mes pasigėsime jūsų šiame komitete. Galbūt dabar daugelis bandys jūs susirasti imko komitete, bet dėkoju Jums už Jūsų nuveiktą darbą. Apsiribosiu TFTP. Sutinku su jumis, ministrė, kad tai yra esminis pasiekimas, pasiekta didelė pažanga ir mes labai toli nuėjome, daug nuveikėme nuo vasario mėnesio. Mes laikomės dv, dvipusio uh, paraleliai dviejų vykstančių procesų požiūrio. Manau, kad tai užtikrins mums sėkmę. Ir kai sakau tai, turiu omeny, kad mes e, pritarsime duomenų perdavimų dideliais kiekiais su dviem sąlygomis. Visų pirma, kad tas duomenų perdavimas būtų griežtai kontroliuojamas. Antra sąlyga, kad mes įsipareigotume tuo, to duomenų perdavimo uh, nutraukimui konkrečią datą. Taigi, tos dvi sąlygos beveik įvykdytos, bet dar ne. Dar nelaikas švesti pergalę. Dar reikia padirbėti, kad pasiektume šio tikslo ir kad Liepos mėnesį galėtume balsuoti, kaip mano kolegė Štraser, e, kuri atsakinga už šios klausimus, frakcijoje sakė, kokybė rungtiniauja su sparta. Ir ministrė, noriu jūs kreiptis paprašyti, kad panaudotumėte savo, išnaudotumėte savo pirmininkavimo paskutinės dienas, kad pasiektumėte susitarimą. Jo dar nėra, bet įmanoma jį pasiekti. Ačiū, ponė Intveld. Aš apgailestauju, kad yra tiek mažai laiko, nes klausimas perdėt perkeltas į šiandienai buvo skirtas TFTP ir PNR sutarčiai. Jūs sakėte, kad TFTP pasikeitė. Aš ne, nepritariu, nes esmė tai yra duomenų perdavimas dideliais kiekiais. Ar iš tikrųjų būtina perduoti vis, visus duomenis? Ar galima kalbėti apie tik tai reikalingų duomenų perdavimą? Jeigu amerikiečiai ieško adatos šieno kupetoje, ar mes jiems persiunčiame adatą, ar jis, jiems perdodame visą šieno kupetą. Viskas yra paprasta, nėra kitų variantų. 12 straipsnis yra svarbus, gerai, kad jis mm, buvo patobulintas, jeigu turėsime europietišką TFTP, puiku, bet tai ne tas pats, kaip duomenų rinkimas Europos teritorijoje. Ir jūs sakėte, kad jeigu nėra 3, 4, 5 metų laikotarpio reikalavimo parlamento rezoliucijoje, jo nebuvo, nes mes jums pasakėme, kad mes norime, jog jūs užsitikrintumėte, kad duomenų paieška vyktų Europos teritorijoje, nes arba kiek tai užtruktų, 3, 4, 5, man atrodo, kad penkerių metų neprireiks, manęs tai neįtikina. Ir aš todėl aš negaliu pritarti penkerių metų laikotarpio siūlymui, jis tikrai yra neproporcingas. Taip pat noriu Jums pasakyti, uh, kad yra parengta EDPS, Europos domenų priežiūros pareigūno nuomonė, kuri yra labai neigiama ir bent dvi ES valstybės Belgija ir Vokietija mano, kad penkerių metų laikotarpis yra neproporcingai ilgas. Ir keletą žodžių apie PNR, nes neturime laiko šiam klausimui. Visų pirma, dėl darbų tvarkarašio žvelgiu į komisiją. Jei komisija mano, kad ji negali laikytis terminų ir Liepos viduryje pateikti pasiūlymą dėl PNR sutarties, tai gal reikia e, prašyti e, ilgesnio laiko, bet norėčiau, kad komisija paaiškintų, kodėl ji negalės laikytis terminų. Toliau, kreipiuosi į tarybą ar į komisiją. Buvo esmingai pakeistas Europos, atsiprašau, jungtinių valstijų e, asmens privatumo įstatymas, kuris Tai reiškia tam tikras pasiekmes Europos piliečiams. Kodėl mes to nevertiname? Teisės ekspertai man, mane informavo, kad tai esmingai keičia susitarimus. Toliau, toliau tarptautinė civilinės aviacijos organizacija šiuo metu keičia PNR standartus. Kodėl ES nedalyvavo posėdėje, kur tai buvo daroma, kodėl mes apie tai neinformuoti nes komisija gavo parla, parlamento užduotą klausimą dėl to. Obrigado, Sr. Presidente. Ponas Koelio. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti ministrui ir Ispanijai už pirmininkavimą. Jūsų parama buvo tikrai labai naudinga. Jūs palaikėte su manimi kontaktus visose srityse, visais klausimais, kuriuos aš rengiau. Uh, sulaukėme išsamios detalios informacijos iš pirmininkės detalesnės nei paprastai. Pavyzdžiui, galiu kalbėti apie duomenų bazės, SIS2, kitus projektus. Jūs taip pat mums e, labai padėjote sprendžiant ilgalaikių vizų ir imigracijos ryties klausimus, taigi dėktoju už tai. Bet negaliu dėkoti taip pat už Rumuniją ir Bulgariją, už dokumentus šią temą. Čia tarybos tarnybos, tarybos tarnybų santykiai su parlamentu buvo prastoki, sakyčiau, jos elgesi provokuojančiai ne, tą informaciją gavau žmonių, kurie dalyvavo kai kuriuose posėdžiuose, bet Rumunijos ir Bulgarijos ambasadoriai buvo pakankamai e, malonus ir papasako, kas įvyko tose susitikimuose. Oui, Monsieur le Président, euh, je, je voudrais revenir sur les questions d'asile, s'il vous plaît, euh, un, un instant. Euh, Pirmininkė, norėčiau grįžti prie prieglapšio klausimų. Žinau, ką Ispanija nuveikė šią srityje, tačiau manau, jog atsižvelgiant į tai, kad taryboje e, diskusijos yra įstrigusios svarstant kai kurios klausimus ir čia kalbu apie prieglapšio paketą. Na, aš viską apibendrinu, bet problema yra tame, kad kai kurios sistemos numatytos procedūriniuose dokumentuose sukels neįveikiamų kliūčių, kalbu apie terminus, apie administracinės procedūras. Net neturiu laiko viską detaliai pristatinėti, bet manau, kad negalime tų klausimų ignoruoti. Nemanau, kad tai turėtų būti priežastimi nesuteikti žmonėms prieglopsčio. Manau, kad valstybės narės norės, e, bus suinteresuotos greitai apsvarstyti dokumentus e, susijusiu su prieglapščiu ir sukurti bendrą prieglapščio e, pagrindų sistemą. Taigi, ar jūs manote, kad yra sąlygos kurti bendrą prieglapščio sistemą ir svarstyti prieglapščio paketą? Do dokumentai pateikti, bet nežinau, ar jie yra susiję. Uh, Taip pat noriu paklausti, ar esate numatę kokį nors tvarkaraštį, čia kalbu apie procedūrą, ir kada ji galėtų būti užbaigta. Ir ar galėtumėte parlamentui duoti kokią nors garantijų šiuo klausimu? Polė, ponė Keller. Aš tik noriu išreikšti nepasitenkinimą, kad mes neturime laiko svarstyti prieglopščio ir migracijos klausimų. Mes tiesiog, tiesiog čia suplakėme kelis dabar tokius klausimus į vieną. Ponas Albrecht. Esu šiek tiek nustebęs. Dėl atsakymų iš tarybos patikto uh, dėl terorizmo finansavimo sėkimo programos. Trejų metų laikotarpis e, yra patiktas ir svarstomas, tačiau parlamentas yra pasakęs, kad duomenų perdamas dideliais kiekiais nėra suderinamas su ES teisės aktais, dėl to mes negalime pritarti tokiam pasiūlymui. Mums yra labai aišku, mes norime sprendimo, kuris neleistų duomenis perduoti dideliais kiekiais, kad būtų tikslinis duomenų perdo, perdavimas m, mm, kovojant su terorizmu. Ir noriu labai aiškiai pasakyti, kad parlamentas pritartų šiam susitarimui, tik jei būtų kalbama apie tinkamą laikotarpį. kol kas yra neįmanoma, nes yra daugybė tarptautinių sustarimų, kur yra nustatyti terminai ir kiti reikalavimai, kurie yra visiškai įmanomi ir gyvendinami. Ir todėl aš nesuprantu, kodėl šiuo atveju nėra mm, pateikiamas, nustatomas kažkoks adekvatus laikotarpis ir taip pat nėra užtikrinama, kad būtų duomenys perduodami nedideliais kiekiais, o individualiai tikslingai mm, atitinkamai su iškeltom problemom. Ponas Alvaro, ačiū pirmininkė, ačiū ministrė už jūsų patiktus atsakymus. Iš išgirtų, išgirstų reakcijų e, mums tai tarsi nieko nėra naujo, bet aš noriu dvi pastabas e, pateikti. Dėl komisijos. Sustarime jau yra įtraukta nuostata, kad komisija pateiks ir įvertins galimybės ekvivalentiškai nustatyti nuostatas, kai būtų galima iš duomenų bazių uh, gauti duomenis. Penkerių metų laikotarpis aš tam nepritariu. Pačiame susitarime ta, tas susitarimas nesibaigia tam tikra data. Jis yra nustatytas penkeriems metams, tačiau automatiškai kiekvienais metais yra pratesiamas. Tai daroma automatiškai. Ir jeigu atsitiktų, kad viena iš šalių norėtų nutraukti susitarimą, tuomet 22 straipsnio antro dalyje aiškiai kalbama, kad netgi jeigu kitą savaitę būtų kuri nors šalis pasakytų, turime rimtų priežasčių nutraukti susitarimą, tuomet bus pritaikytas 21 straipsnio, pritaikytas 21 straipsnio antra dalis. Ir šis straipsnis yra besąlyginis. Tiesiog reikia prieš šešis mėnesius pateikti pranešimą. Turiu dar kartą pabrėžti tą nenorą dėl trijų metų laikotarpių. Jeigu valstybės narės ir komisija pritartų, kad mes galime per tą laikotarpį, per tris metus, sukurti patikimą sistemą, nemanau, ar reikėtų tos diskusijos ir pateikti teisinius argumentus. Mano asmenė nuomonė yra tokia, kad tiesiog nėra noro tai daryti. Nes kitu atveju aš nesuprasčiau, nesuprantu, kodėl kyla tiek daug sunkumų aiškiai nustatyti mums kažkokį laikotarpį, terminus, kuris leistų parlamentui vykdyti savo įsipareigojimus, savo įgaliojimus. Taigi yra numatyti treji metai. Ir bendradarbiavimas ir skatina bendradarbiavimą. Bet jeigu yra nenoras, tai tuomet jis gimdo ir tolesnį nenorą. Ačiū. Pirmininkė, aš dalyvau labai uh, sėkmingose dėrybose uh, pirmininkaujant Ispanijos valstybei dėl interpretavimo direktyvos. Mes pasitikėjome vieni kitais trys institucijos ir tikrai pasiekėme sėkmės. Tokia yra mano nuomonė. Deja, neturiu tokio paties jausmo, pasitikėjimo jausmo, kalbant apie SWIFT susitarimą. Ir mane šitiek stebina dinamika e, šių dėrybų. Lyginant su vasario mėnesiu, žinoma, pasiekta šiokios tokios pažangos. Ir ta pažanga galėtų būti nuopelnai priskirimi Europos parlamentui. Bet kodėl mums taip nesiseka, kodėl kyla tiek iškeliama tiek problemų? Turime 95 metų tarybos direktyvą dėl duomenų apsaugos. Ir jūs turėtumėt ginti tas nuostatas teisės aktuose. Pagrindinė problema, kaip ir anksčiau, yra ne tai, kad dirbti iš vien su JAV, bet mes turime susivienyti su kitomis ES institucijomis. Taryba trypčioje vietoje, trūksta politinės valios ir noro ir nežinau, ar mes galime, parlamentas gali jumis pasitikėti mane tai tiesiog stulbina, kad jūs mums nepadedate parengti bendrą vieningą ES poziciją. Ir aš nemanau, kad mes turėtumėm labiau remtis, Europ... labiau remtis JAV bendradarbiavimu kovoje su terorizmu. I mean, leaving aside the legal thing, Europol has a vested interest in the data um, that, that is identified. It's odd. Taigi būtų keista Europolui priskirti atsakomybę rūpintis domino apsaugą. O kalbant apie asmens nepriklausomybę, ar parlamentas turėtų dalyvauti atrankos procese? Kalbama apie trumpą perinamąjį laikotarpį, ne apie penkerius metus. Ir ponas Hastings patiekė nuomonę, kur yra tikrai vertinga ir rimta. Taigi taryba prašom mums padėti. Mes nenorėtume, kad pasikartotų vasario mėnuo. Ir jeigu jungtinių valstybių ambasadoriui būtų pateikta ta problema, galbūt per pusvalandį būtų išspręsta. Prašau dirbti kartu su mumis ir padėti pagerinti, patobulinti šį sustarimą ateityje. Jimenez Becerril. Ačiū, ponė Jimenez Becerril. Dabar. Ačiū, ministre, už jūsų pranešimą. Pirmi, Ispanijos pirmininkavimo pradžioje buvo jaučiamas e, stiprus įsipareigojimas remti terorizmo aukas. Ir šiuo atžvilgiu nemanau, kad buvo pakankamai padaryta pirmininkaujant Ispanijai, Ispanijai, kadangi vienintelis paminėtas dalykas tai yra naujas įsakymas, nauja e, aukų e, apsaugos tvarka, bet jie apsiriboja tik tai moterų, kurios e, nukentėjo nuo smurto lyties pagrindų apsaugą. Ne viskas buvo įtraukta į šią programą. Taigi norėčiau, kad būtų priimta daugiau teisės aktų skirtų apsaugoti terorizmo aukoms, nes e, iš vyriausybės pusės reikia priimti stiprią kovos su terorizmu strategiją. Jūs sakėte, kad reikia kovoti su terorizmu tvirtai, bet taip pat ir tolerantiškai ir man tai kelia nerima. Nelabai aišku man, ką čia turite omenyje, sakydami tolerantiškas. Ar turime būti tolerantiški tiems, kas žudo vaikus bombom, su bombomis ir kitais teroristiniais aktais? E, tolerancijos naudingumo ribos taip pat yra apibrieštos. Todėl čia negalėčiau Jums pritarti. Man atrodo, tokiu būdu pasiūstume netinkamą signalą, patys galbūt to ir net nesuvokdami. Mes jiems suteikiame teisė, teisėtumo tarptautinėje arenoje. Būtent to teroristai ir nori. Man atrodo, kad reikia priimti nulinės tolerancijos politiką. O kalbant apie bendradarbiavimą su JAV. Turime ginti savo įsitikinimus ir tai, kas mūsų galva yra gera stipri strategija. Ačiū, ponė Romeris. Ačiū, pirmininkė. Klausiausi šių diskusijų jau 2 valandas ir 15 minučių ir man kilo klausimas informacijos ir tyrimų tarnybos yra be galo svarbios kovojant su terorizmu. Kai įvyko Nigerijos teroristo nepavykęs išpolis lėktuvo skrydyje, daugelis agentūrų suvokė, kad jos tiesiog nesugebėjo užkardyti šio išpolio. O prisimenant rugsėjo 11-osios išpolį įvyko lygiai tas pats. JAV pripažino, kad nesugebėjo koordinuoti informacijos ir žvalgybos tarnybų darbo. Taigi, iš tikrųjų, JAV e, išsako kritiką ir savo, tačiau dabar esminis klausimas yra tai, ar Europoje galime pasitikėti savo žvalgybos institucijoms, ar jos turi reikiamas priemonės, koordinacinės priemonės, kad veiksmingai kovotų su terorizmu. Būtina, kad numatytume koordinavimą tyrimo, tyrimo ir žvalgybinių institucijų koordinavimą, kitaip neturėsime perspėjimo sistemos, kurios leistų užkirsti kelią galimoms teroristų atakoms ir išpoliams Europos teritorijoje. E, dabar nagrinėjame PNR ar Europos TFTP priemonės, kurios padėtų užkirsti kelią galimiems žmogaus teisų pažeidimams. Tačiau mums taip pat labai reikia priemonės skirtos europiečiams. Ir aš visai nekvestionuoju to, ką sakė Ispanijos vidaus reikalų ministras, kad būtina numatyti tokį instrumentą, bet aišku yra viena, Europos piliečiai ir toliau mano, kad įvairios mūsų institucijos, agentūros ir žvalgybos tarnybos nėra, jų darbas nėra pakankamai koordinuojamas. Taigi klausimas, ar tame kosi komitete numatyta galimybė centralizuoti nuolat renkamus duomenis? Ar į tai, ar šią galimybę nagrinėjo Ispanija pirmininkavimo metu. Ar galima būtų veiksmingiau ir koordinuočiau apdoroti tokius duomenis? Kalbėkite trumpai. Dėl SWIFT socialdemokratai remia trejų metų prašymą. Raginame, kad taryba padarytų viską, ką gali per tas paskutinės valandas, kad pasiektų susitarimo kompromiso. Pritariu tam, ką sakė ponas Busutil. Mes esame jau taip arti. Ir viską galima puikiai padaryti, jei visos pusės bus nusiteikusios bendradarbiauti. Ir tikrai nueita jau toli ir čia norėčiau pasveikinti pirmininkaujančią šalį. Aišku, reikia pripažinti, kai pralaimime, bet reikia garbingai pripažinti ir pergalę. Ir mes, kaip parlamentas, turime pripažinti, kad laimėjome. Tai iškovojame ne tik iš tarybos ir e, komisijos, bet taip pat ir iš JAV. Jie turbūt net sapnuot nesapnavo, kad įsipareigos taip. Tokiame susitarime. Ir aš pritariu visiems kas išsakė nerimą dėl Europolo klausimo. Nemanau, kad dabar būtų įmanoma pakeisti šį aspektą ir to ir neprašau. Tačiau aš prašau, kad būtų aiškiai pripažintas faktas, kad čia egzistuoja problema, koncepcinė taip pat ir teisinė problema. Ir todėl norėčiau komisijos pirmiausia, Jonathan ir kitų, paprašyti, kad jūs aiškiai ir protingai užtikrintumėte, kad Europa, kad Europolas visą tai darytų, esant tinkamai priežiūrai. Kitaip tariant, kad jeigu mes pasiek, pasieksime, kad išdo departamente būtų Europos atstovas, kuris prižiūrėtų jų vykdomas kratas, tai lygiai taip pat galima, kad būtų galimybė išnagrinėti tuos pradinius prašymus ir jeigu komisija tam pritartų, tokiu būdu būtų išspręsta visa eilė mūsų būkštavimo. Ačiū. Dar du žmonės nori pasisakyti. Pirmiausia, ponas Pidė Hastings iš duomenų apsaugos institucijos, o po to e, komisijos atstovas. Pone Hastingsai, dvi minutės. Jums. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Įvairūs parlamentarai kalbėjo apie nuomonę, kurią pateikiau prieš kelias dienas. Ta nuomonė atkreipia dėmesį į žymius teksto, turimo teksto patobulinimus, tačiau taip pat ir kelias išliekančias problemas susijusias su neišspręstais klausimais, kai kurios kitos susijusios su naujais klausimais. Ir iš tikrųjų keliančiais rimtą nerimą. Svarbiausias dalykas, kaip išspręsti šias problemas ir kokių žingsnių imtis toliau. Kalbant apie patobulinimus, Čia galėčiau paminėti e, konkretesnės nuostatas dėl duomenų apsaugos. Tačiau kyla dviejonių, ar tokias, tokias priemonės galima bus taikyti JAV, ne JAV piliečiams ir kokių procedūrų tada reikės laikytis. Čia egzistuoja aiški sąsaja tarp vykstančių dėrybų tarp JAV ir ES pagrindų susitarimo. Jeigu ta sąsaja bus tvirta, tuomet turėsime įdomią galimybę pagerinti, panaikinti trūkumus, kurie dabar yra akivaizdus. Antra, kalbant apie išsakytą nerimą, dar vis nerima kelia e, būtinumo ir proporcingumo aspektas. Ir, aišku, čia pirmiau, pirmiausia reikia kalbėti apie dideliais, duomenų perdavimą dideliais kiekiais. Aš sveikinu, kad buvo pasirinktos aiškios formuluotės, e, raginančios kreipti dar daugiau dėmesio. Ir man atrodo, kad dabar tą dėmesį reikės kreipti visus tos, visą tą didelę, didelį kiekį duomenų. Trumpa, man atrodo, kad trumpas pereinamasis laikotarpis padėtų labiau susikoncentruoti į reikiamus dalykus Tačiau galbūt reikėtų numatyti ir galimybę pasinaudoti bendros peržiūros mechanizmu, kurį, kurią galima būtų vykdyti po šešių mėnesių, o po to nuolatos. Peržiūros procesas trumpalaikiu laikotarpiu galėtų būti panaudotas siekiant e, pa, pa, paskatinti geres, geresnį, kad, kad būtų kreipiama daugiau dėmesio, susitelkimas, kad būtų didesnis. E, būtina pripažinti, kad Europolas nėra viešoji valstybinė teisminė institucija. Ir aišku, sveikintini pakeitimai, kuriuos siūlė ponas Lambrinidis, o taip pat ir priežiūros mechanizmų kitoje Atlanto pusėje pagerinimai taip pat yra sveikintini. Ačiū už tai, kad taip patikite tokius atsakymus. Dabar suteikiu žodį komisijos atstovui. Noriu aptarti kai kuriuos klausimus, taip pat noriu perduoti komisarės Malstrom e, informa, patiktą informaciją, jie apgailestauja, kad negalėjo teikti į šį susitikimą. Jūs atrodo visi e, turite informacijas apie diskusijas taryboje ir komisijoje, ta, tai visiškai nesusiję. E, Noriu pasakyti, kad žmonės dirba ištisomis paromis ir, pavyzdžiui, mano biure telefonai netyla iki vidurnakčio tam, kad mes patenkintume parlamento išsakytus reikalavimus, taip pat pirmininkės išsakytus reikalavimus, taip pat ir tą žeminantį uh, reikalavimą iš naujo atnaujinti dėrybą su užsienio dėrybiniu partneriu. Nesvarbu, kas tas de, de, užsienio dėrybinis partneris būt, yra, nes, tai, nes būtinybės tokios nėra. Pakeitimas 12, 12 straipsniui yra jūsų konkrečių prašymų. Kaip išsiaiškinsime, kas, kaip bus paskirtas, apie tai, kaip išsiaiškinsime, kaip komisija paskirsta atsakingą į asmenį, tą išsiaiškinsime tarpusavyje. Svarbiausias klausimas, kiek suprantu, yra duomenų perdavimas ir kaip vieną dieną nustoti tai daryti. Mes nenorime siūsti šieno kupetų jungtinėms valstijams, kad šios ten ieškotų adatų, tačiau reikia, kad mes susikurtume tokią pat ekvivalentišką sistemą Europoje kol jos nėra, vienintelis sprendimas yra šis susitarimas. Tik taip galima sekti terorizmo finansavimą. Kada mes sukursime europietišką ekvivalentą, aš nežinau, jūs irgi nežinote. Taryba ir parlamentas tą turėtų spręsti. Tai užtruks laiko, tai brangu. Kalbame apie šimtus techninių, teisinių, politinių klausimų, kuriuos reiks išnagrinėti. Mes įsipareigojome pasiūlymą pateikti per metus. Terminas artėja, mes tai ir padarysime. Pats susitarimas galios penkeris metus. Galutinėse jo nuostatose yra numatyta, kad penk, per penk, po penkių metų jis, ta sutartis automatiškai pratesiama, nebent viena iš šalių nuspręstų kitaip. Tos sutarties galima atsisakyti remiantis vienos teisinių sutarčių konvencija. Tai yra taip pat aišku. Tačiau negalime sudaryti penkių metų sutarties ir pasakyti sutarties šaliai ir visam pasauliui, kad iš tikrųjų mes norime tai trumpesnės sutarties. Tai dabar reikia apsispręsti, ko iš tikrųjų norime. Ir čia yra politinis Cecilijos pranešimas, aš esu valstybės tarnautojas, aš jos vardu ir komisijos vardu jums perskaitau. ES patikimumas e, pakibo ant plauko šioje situacijoje. Kalbame apie rimtą susitarimą, kurį taryba jums perduos svarstymui ir pritarimo teikimui. Galite pritarti, galite nepritarti. Jūs turite tokią galę, jį suteikta jums Lisabonos sutarties. Tikim, visi tikimės, kad kalbant apie datą, kad e, birželio, atsiprašau, Liepos 7 dieną jūs apsispręsite, nes kitaip iki rugsėjo mėnesio tuomet nebus jokių kitų žingsnių. Ir bendras nusiteikimas. Aš vakar buvau koreperų posėdyje. Taigi bendras nusiteikimas yra, kad turime padaryti viską, kad atsižvelgtume į parlamento pageidavimus. Ir daug kas mano, kad mes tai ir padarėme, kad atsižvelgtume į visus parlamento prašymus ir reikalavimus. Iki dabar išlieka sutarties trukmės klausimas. Sutarties klausimas, regla... sutarties trukmės klausimas reglamentuojamas sutartyje. Tai nesusijęs su europietiškos TFTP kūrimu. Komisija pateiks pasiūlymą dėl jos per 12 mėnesių ir po to tuomet jūs ir taryba spręsite, ką daryti. Jūs esate įstatymų kuriejai. Na, teisės aktas nebus lengvas, bet man, aš tikiuosi, kad jūs viską padarysite ir kai viską padarysite, tai reikš tam tikras pasiekmes bet nėra būtinybės visko dramatizuoti, atidėlioti ar abejoti tarptautinę sutartime, dėl kurios komisija dėrėjosi gavusi mandatą iš tarybos gerą valią su užsienio partneriu, kuris tą patį darė irgi dėrėjosi gerą valią ir numatyta, kad sutartis galios penkis metus, tuo nereiktų abejoti. Europolas, atsakysiu Stavros ir paskui Sofintveld klausimas LPNR prašau paskubėti, bet tuomet PNR klausimą atsakysiu raštu, nes man reikės penkių minučių, kad atsakyčiau. Tai yra rimtas klausimus, galiu atsakyti tik tai, atsakydamas tik tai pateikti ir rimtą atsakymą. Stavros klausimas, Europolas. Europolą kontroliuoja priežiūros institucija atsakinga už domenų apsaugą Europoje. Antra, tos tarptautinės sutarties poveikis bus štai koks. Teisingumo teismas įgis jurisdikciją Europolo veiklos atžvilgių pagal šią sutartį. Taigi nėra būtinybės baimintis, kad Europolas tampa kažkaip nekontroliuojamas šioje situacijoje. Yra val, Europolo valdymo struktūra, yra bendra jungtinė priežiūros institucija, joje dirba e, už duomenų apsaugą atsakingi asmenys ir galiausiai jurisdikcija, tikrinant šią veiklą patikėta. E, Teisingumo teismui. Ir kalbame apie lisbonizaciją. Sofija, aš turiu tikrai išsamo atsakymą į tavo klausimą. Taip, ponia Intvelt nori gauti atsakymą, nes įvadovaus delegacija, kuri vyks į JAF ir domėsis tuo klausimu, taigi ji nori atsakymo. Aš turiu pusę minutės, pirmininkė. Šešėlinių pranešėjų vardu. A, man patiks atsakymas raštu iki rytojaus. Iki pietų puiku. Aš primiktinai noriu pabrėžti, kad šie išklausimai jau keletą kartų komisijai buvo patikti raštu ir mes niekada negavom atsakymų, todėl būtina jį apsvarsyti šiandien. Taigi, aš garantuoju, kad bus atsakymas. You may. Uh, Mr. President, this is indeed my last uh, appearance before this. Tai iš tikrųjų paskutinis mano pasirodymas šiame komitete, dabartinėjame savo poste. Komiteto nariai visada mm, buvo linkę labai bendradarbiauti ir noriu padėkoti visiems už visą mūsų bendrą darbą. Thank you. And as, as, as... That was very British of Mr. Fall. Very, very... Ponas Fol atsakė labai britišką tradiciją, labai sausai. Ir mums taip pat labai gaila, kad jisai pas, išvyks ir nebedirbs. Norime padėkoti Jums už visą Jūsų darbą, viską, ką nuveikėte Libe komiteto narių vardu. Dėkojame Jums kaip suprantu, ponė Intveld gaus atsakymą į pietų. Neaišku, ar jai šiandien iš vis turės galimybę papietauti, neaišku, ar mes galėsime papietauti, pernime prie paskutinių klausimų. Ministras Rubalkaba atsakys. Mes atsiliekame nuo darbo atvarkės. Tai ne pirmas kartas, kai svarstame šią, šios prieštaringus klausimus, taigi prašau visų supratimo, kad vėluojame Ir taip pat paprašysiu jūsų visų padėti, nes dar laukia teisingumo ministras, kuris norės kalbėti komitete. Ačiū. Ačiū pirmininkė, bandysiu kalbėti trumpai, nes Jonathan Falls komentarai jau apėmė tam tikrus aspektus, kuriais aš norėjau kalbėti, ypač kalbant apie teisminę peržiūrą. Yra tam tikrų pakeitimų Europolo vaidmenyje. Ir kad jis gerai funkcionuotų, tai turėtų užtikrinti e, teisminė kontrolė. Tiek komentarų šiuo klausimu. Toliau norėjau pateikti kelias pastabas kitais klausimais. Labai aišku, kad pasiekta pažangos. Niekas to nebejoja ir visi tai pripažįsta. Sutartis, kuri dabar galioja, skiriasi nuo tos, dėl kurios balsavome prieš porą mėnesių parlamente. Taigi yra tikrai pasiekta pažangos, neaišku, ar jinai pakankama, pasižiūrėsime ateityje. Tačiau reikšminga pažanga padaryta, nes visos institucijos stengiasi įsiklausyti vieną į kitą, JAV taip pat bandė įsiklausyti Europos institucijų nuomonę. Ir pažangos pasiekta vakar labai vėlai vakare. Ir vakarykštis tarybos sprendimas buvo priimtas korepere, remiantis diskusijomis su Europos parlamentu ir konkrečiai su ponu Alvaro. Ir nors ne šimtas procentų to, kas buvo prašoma, buvo įtraukta į susitarimą, e, vakar po pietų diskusijos, jų rezultatai buvo įtraukti į antro straipsnio turinį, buvo paprašyta teisminės peržiūros ir komisija buvo paraginta parengti pranešimą, ataskaitą, kuri bus pateikta per 12 mėnesių dėl teisinio, sis, teisinės sistemos penkerių metų terminas buvo nustatytas ir vėliau jis bus peržiūrėtas, ateityje jis bus peržiūrėtas. Per šį laikotarpį mums bus aiškiau, ar mes galėsime naudotis Europos TFTP sistema, programa. Antra, taryba nėra prieš tai, kad būtų parengta Europinė TFTP programa. Tačiau mes turime tobulinti savo darbą ir išvengti duomenų perdavimo dideliais kiekiais. Turime užtikrinti, kad sistema būtų proporcinga. O čia kol kas mes įvedėme tik tar, tam tikrą perinamo laikotarpio priemonę. O žvelgiant plačiau, tiesa yra ta, kad saugumą užtikrinsime tik tuomet, kai turėsime Europinę terorizmo finansavimo sėkimo programą. Ir taryba tam neprieštarauja. Taryba neprieštarauja, kad būtų pasiektas sustarimo tarp ES institucijų, tai yra nustatyti mums patiems terminus, kada būtų galima jau praktiškai naudoti, įkurti ir praktiškai naudoti Europinę finansavimo programą terorizmo finansavimo siekimo programą. Pasiūlymas tai padaryti yra per trejus metus. Tačiau nemanau, kad bus įmanoma tarp trijų Europos institucijų susitarimą įtraukti jį susitarimą į tarp ES ir JAV. Nes negalime tokių dalykų deklaruoti JAV. Jeigu mes nepasieksime europinės TFTP, tai turės poveikį ir mūsų starimui su JAV. Mūsų sustarimo su JAV terminas yra penkeri metai. Ir šito termino negalime taikyti sustarimui tarp ES institucijų. Ir aš atvirai sakau šiuose rūmose Europos parlamente, kad aš pasisakau už tai, jog būtų įkurta Europinė terorizmo finansavimo siekimo programa. Ir mes suteikėme komisijai įgaliojimus parengti teisinę sistemą per vienerius metus. Jeigu norime pasiekti sustarimo tarptų institucijų, galima tai padaryti. Tačiau visiškai neprasminga būtų SWIFT susitarimą grįsti susitarimu tarp ES institucijų. Jeigu mes, mums nepasiseks įkurti europinės e, TFTP, tuomet reikėtų pereiti nuo penkerių metų prie trijų metų. Aš nemanau, kad yra teisingas požiūris. Nenorėtum tokios sąlygos įtraukti. Mes esame apie tai diskutavę su mūsų partneriais JAV šio klausimu. Taigi Europinės TFTP sistemos įkūrimas neturėtų būti kaip sąlyga, kurią reikėtų įtraukti į ES ir JAF susitarimą. Mes negalime kaip sąlygą iškelti mūsų pačių gebėjimų Europos viduje dirbti. Tiesiog turime skirti jėgas sukurti Europinė TFTP programai, tačiau to neįtraukti kaip sąlygos sudarant susitarimą susi... dėl SWIFT sistemos su JAV. Ačiū pirmininkė. Ačiū ministrė už paaiškinimus. Dėkojame, kad atvykote pas mus. Dabar toliau tęsime posėdį be pertraukėlės ir išklausysime Ispanijos teisingumo ministro. Dear colleagues, we beg you to take your... Kolegos, prašyčiau susėsti į vietas. Pradėkime, nedelsdami, nes labai atsiliekame nuo darbo atvarkės. Norėčiau pasveikinti Ispanijos teisingumo ministrą Francisco Kamanijo. Jis atstovauja pirmininkavusią Ispaniją teisingumo srityje. Jis pristatys Ispanijos pirmininkavimo išvadas. Ir jam pakalbėjus 15 minučių, nedaugiau, prašau visų laikytis jums skirto laiko kadangi praėjusi sesija tikrai užsitęsė be galo ilgai. Taigi po 15 minučių įžangos išklausysime koordinatorių, o po to kitų parlamentarų klausimų. Taigi žodį suteikiu teisingumo ministrui, kuris atstovauja pirmininkaujančią Ispaniją. Ačiū pirmininkė. Labas rytas. Ponios ir ponai, man didžiulė garbė dar sįki kreiptis į šį komitetą ir apibendrinti Ispanijos pirmininkavimo rezultatus teisingumo srityje. Aš pas jūs buvau atvykęs sausio mėnesį tam, kad paaiškinčiau darbų programą, kurią ketinome įvykdyti per pirmininkavimo laikotarpį, prašiau jūsų paramos ir pagalbos. Dabar norėčiau Jums labai nuoširdžiai padėkoti už mm, ištikimą ir neblėstantį bendradarbiavimą su jumis, kurio dėka pasiekėme rezultatų, kuriuos apibūdinčiau kaip svarbius. Mes padarėme pažangą sukurdami tikrą Europos teisinę erdvę, kuri remiasi laisvėmis pagrindinėmis ir teikia paslaugas piliečiams. Mūsų pirmininkavimą galima apibūdinti tuo, kad prasidėjo pirmasis pagrindinių visos ES pokyčių etapas. Ir ypač tai pasakytina apie šią teisingumo, laisvės teisingumo ir saugumo sritį. Pagrindinis pokytis buvo tas, kad įsigaliojo Lisabono sutartis ir jos įsigaliojimas sutapo su teisės rytyje e, naujos penkerių metų laikotarpį iki 14 metų programos pradžia. Tai yra taip vadinamoji Stokholmo programa. Mes buvome atsakingi už jos įgyvendinimą. Dabar taip, taip pat pirinkavusi šalis turėjo užtikrinti, kad būtų sklandžiai pereita nuo senų prie naujų darbo metodų bendradarbiavime, teismų ir baudžiamame bendradarbiavime. Mums reikėjo taip pat, kaip galima greičiau pasiekti e, tinkamą pagreitį. Aišku, taip pat dar kilo sunkumas dėl to, kad komisija nepradėjo darbo laiku. Dabar turime, sus, turėjome taip pat susitelkti ties Lisabono sutarties įgyvendinimu, atsižvelgti į institucinius reikalavimus. Taip pat susidūrėme su institucijų konkurencija. Tai taip pat buvo kliūtis. Turbūt suprantate, kad aš čia kalbu apie komisarės Reding prisimtą poziciją dėl dviejų iniciatyvų kurias pateikė valstybės narės dėl bendradarbiavimo būdžiamosiuose bylose. Ypač pasinaudojant mums sutartise suteikiamomis galimybėmis šioje srityje. Ir Nelabai sugebėjome padaryti dėl šių kliučių pažangos svarbiose prioritetinėse srityse, pavyzdžiui, tokiuose kaip įtariamųjų procedūrinės garantijos ir aukų apsauga. Tačiau dialogo pagalba, pateikdami tinkamus argumentus, visi kartu sugebėjome nugalėti šias kliūtis ir Šis parlamentas mums taip pat labai ryštingai padėjo, taip pat jo tarnybos įvairios. Norėčiau padėkoti Jums, Jūsų komitetui už bendradarbiavimą. Taigi, ponios ir ponai, e, dabar norėčiau Jums pranešti apie svarbiausią padarytą pažangą per šį laikotarpį. Kaip jau minėjau, buvo pradėta įgyvendinti Stokholmo programą, buvo pradėtas jos pirminis įgyvendinimo etapas. Taryba priėmė daug išvadų, pavyzdžiui, atsižvelgdama į jau komisijos parengtą veiksmų planą. Išžangoje jau minėjau direktyvą dėl teisės į vertimo paslaugas teismuose nagrinėjant bylas. Tai yra pirmasis gabalėlis tos teisinės mozaikos, kurią pradėjome dėlioti įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Mes taip pat pirmojo svarstymo metu pasiekėme susitarimo. Taip pat norėčiau priminti, kad Tai yra pirmoji priemonė pagal tas gairias, dėl kurių susitarėme pirmininkaujant Švedijai ir kurios yra skirtos tam, kad palaipsniui būtų pasiektas, pasiekta bendra pozicija. Dėl garantijų padėsiančių padidinti abipusį pasitikėjimą ir abipusį teismo nuosprendžių pripažinimą. Tai yra visas teisinio, teisminio bendradarbiavimo pagrindas juk. Ši pasiekta sėkmė mums yra didžiulė paskata ir nekantrai laukiame būsimų diskusijų apie priemonės numatytas šiuose gairėse, pradedant nuo teisės į informaciją kaliniams, taip pat Šiuo atžvilgiu tikimės, kad greitų laikų komisija pateiks pasiūlymą. Tikiu, kad manau, kad iš tikrųjų galime pasidžiaugti tuo, kad buvo pasiektas šitoks rezultatas. Ir čia jūsų komitetas taip pat suvaidino svarbu vaidmenį ir pranešėja baronienė Ludford taip pat prisidėjo prie bendrai pateiktos iniciatyvos remiantis ankstesnių politinių susitarimų. O ne kitų tekstų, kurį pateikia komisija, kuris būtų pakenkęs kitiems pasiūlymams. Aš iš tikrųjų manau, kad Europos pagrindinių teisių hartijos apsauga yra svarbi visų valstybių narių pareiga. mes visos institucijos turime interpretuoti e, mūsų piliečių laisvės ir teisės. Ir niekas neturėtų savęs pasiskirti išskirtiniais tos hartijos saugotojais. Taigi Džiaugiuosi, kad galų gale pavyko surasti, susitari, pasiekti susitarimą dėl šios direktyvos. Taip pat norėčiau priminti, kad diskusijos vyko dėl trijų pagrindinių ašių. Interpretavimas, e, atsiprašau, vertimas e, apklausų metu, žodinių apibendrinimų pateikimas ar bent jau dalinis vertimas. Taigi teisė į vertimą, ši problema buvo išspręsta bendradarbiaujant tarybai ir parlamentui, taip pat įsitraukiant ir komisijai. Mes visi dabar tikimės, kad pasieksime aukšto lygio garantijas įtariamiesiems ir atsakovams ir tokiu būdu galėsime išspręsti susikaupusias techninės problemas. Viena iš, vienas iš pagrindinių Ispanijos pirmininkavimo prioritetų, kaip žinote, buvo Europos apsaugos orderis ir sausio mėnesį jau sakiau, kad buvome pasiryžę susitelkti ties Europos teismų bendradarbiavimu, kad padėtume aukoms. Ne tik užtikrinti garantijas įtariamiesiems, bet taip pat ir aukoms. Dažnai jas pamiršta mūsų teismų sistemos. Taigi mes siekiame padidinti nukentėjusiųjų apsaugą, jiems teikti daugiau paramos. Ir pirmasis seminaras, kurį surengėme pirmininkavimo metu, kaip tik ir buvo skirtas nukentėjusiųjų apsaugos klausimui. Taip pat neoficialioje taryboje tolė Bagdade svarstėme šį klausimą. Taip pat mes nagrinėjome galimybę perduoti įgaliojimus valstybėms narėms, kaip numatyta pagal sutartis TVR srityje. Mes taip pat ėmėmės iniciatyvos dėl to, kad būtų priimtas teisės aktas dėl Europos apsaugos orderio. Šią iniciatyvą paremė kitos 11 valstybių narių. Ir jau nuo pat pradžių rėmėmės kompromiso dvasia, bandėme surasti bendras pozicijas, pasiekti susitarimą. Ši užduotis buvo labai sudėtinga, tačiau taip pat ir įdomi. Mes panagrinėjome e, besiskiriančias nuomonės dvi, e, kurios kilo iš skirtingų institucinių pozicijų. Teisinis, teisiniai debatai mm, rėmėsi būdžiamosios teisės koncepcijų interpretavimu ir tai, kaip jos yra perkeliamos į teismų bendradarbiavimą atsižvelgiant į Lisabono sutarties nuostatas. E, valstybėse narėse yra daugumos nuomonė ir tarybos ir parlamento teisės, teisinės tarnybos irgi paaiškino, kad norint e, apibriežti baudžiamosios teisės veiksmų ribas, tai yra labai esminis elementas, kuris leidžia sukurti nepriklausomą Europos baudžiamosios teisės koncepciją. Tai nėra elementas, kuris būtų susijęs su procesiniais dalykais įvairiausiais skirtingais procesais, kurios, kurie egzistuoja skirtingose valstybėse narėse. Mes pasisakome už tai, kad e, būtų laikomasi šio nepriklausomo Europos požiūrio, kuris praktiškai gyvendinamas per teismų bendradarbiavimą tarp valstybių narių, kad nukentėjusiojo apsaugos priemonės būtų taikomos kilmės šalyje ir pritaikomos vietos jurisdikcijos atstovų. Tačiau mūsų nuomonė svarbu užtikrinti, kad ši nuostata būtų įtvirtinta baudžiamojoje tiek primančiosios, tiek kilmės šalies teisėje. Jei įtaramojo nusik... elgesys kelia grėsmę nukentėjusiem, tai irgi reikėtų imtis tinkamų priemonių. Tai buvo grinai procedūrinio pobūdžio pozicija, kuri e, buvo susijusi grinai tik tai su baudžiamosiomis procedūromis nes e, būtent tam, tikrai, tam tikrose procedūrose teisminės institucijos e, numato tam tikras priemonės, kad būtų apsaugota, apsaugota asmenų laisvė, kaip kad pavyzdžiui ir šeimos teisėje. No en... Kadangi kalbu politinėje institucijoje, manau svarbu pažymėti, kad neturėtumėme leistis apgaunami išvaizdos, išorės. Ir noriu aptarti keletą dalykų jei pasikalbėsime panagrinėsime, kas slepiasi už šių teisinių debatų. Tai konfliktas dėl to, kam priskirtina iniciatyvos teisė, ar tai yra tikrai kova dėl to, e, kaip bus paskirstytos kompetencijos tarp tarybos ir komisijos, atsižvelgiant ypač į tai, kad mes pirmą kartą dabar išbandome naująją Lisabono sutartį. Taigi šio požiūrio, remintis tokiu požiūrio tašku, galima paaiškinti, kodėl komisija taip e, laikosi įsikibusi iniciatyvos teisės monopolio, bandydama rinktis labai griežtą e, teisės aktų aiškinimą ir remiasi. Taip pat noriu priminti parlamento ir tarybos teisės tarnybų parengtas nuomonės. Man labiausiai, mane labiausiai stebina štai, kas jeigu komisija laikysis tokio formalistiško aktų aiškinimo ir teisės ir parlamento teisės tarnybų nuomonės pasitelktos, tačiau komisijos parengtos nuomonės šio klausimu nėra. Jeigu uh, sutariama dėl politinio tikslo, dėl tikslų, kurių siekiama Europos apsaugos. Europos mm, teisėjai saugos sistemomis, tai noriu pasakyti, kad yra teisinis pagrindas, kuriuo remiantis galima imti šios iniciatyvos. Tačiau be teisinio pagrindo mūsų nuomonė dar yra ir politinių priežasčių, kurios ragintų daryti štai ką atsisakyti aukų apsaugos šioje srityje ir atsisakyti formalistiško, labai ribojančio požiūrio nes iškilus dviejonį visada reikia priimti aukai palankų sprendimą, nes juk mes norime apsaugoti žmonės, o Europos priemonės, apsaugos orderio pagalba galime apsaugoti žmonės, ypač, važiuoju, moteris, jeigu jos tampa mm, smurto aukomis ir galimybė esant visada reikia priimti sprendimą aukos ir jos apsaugos labui. Tai turėtų įkvėpti mus, institucijas ir jūsų komitetą siekti tarnauti piliečiams. Mes čia esame visų pirma dėl to, kad tarnautume piliečiams. Ir kalbant apie moteris, kurios tampa būtinio smurto aukomis, svarbiausia, kad jos jaustų, kad jas e, siekia apsaugoti institucijos. Ponios ir ponai, Taigi tokios teisinės ir politinės priežastis, dėl kurių e, birželio mėnesio taryboje Europos apsaugos orderio e, atsiradimui pritarė 18 valstybių narių ir taip atsirado dialogas dėl sprendimų, dėl bendro sprendimo prieimimo tarybos e, pateikto pasiūlymo pagrindų. Norėčiau atskiriai aptarti ypatingą Junktinės karalystės padėtį. Uh, kovo mėnesį Junktinė rekalystė pareiškė, kad ji nori pasiduoti savo dalyvavimo teisę, o paskui pakeitė nuomonę ir nusprendė nedalyvauti, nes norėjo apmastyti šią priemonę. Aš išklausiau tarybos teisės tarnybų nuomonės ir susipažinęs su parengta nuomonė nusprendžiau, kad reikia pasitelkti 21 protokolo 3.2 punktą dėl Airijos ir Junktinės karalystės padėties e, saugumo, teisingumo ir laisvės erdvėje. Ten yra numatytas pakankamai ilgas laikotarpis, per kurį teisė, pasi, teisė pasirinkti dalyvauti gali būti tos teisės galiojimas sustabdytas. Nenorime, kad po šio apmąstymų laikotarpio būtų vilkinamas aptariamos priemonės patvirtinimas. Taigi, remiantis tarybos te, teisės tarnybos parengta nuomonė, Britai turi laiko iki kito tarybos posėdžio surinkti daugumą, prisijungti prie daugumos, prie na, valstybių daugumos, kurie, kurios nusprendė dalyvauti, arba nus, nuspręsti nedalyvauti. Vėlgi, dar noriu prisiminti Birželio tarybos išvadas. Tas neribojantis, nevaržantis požiūris leis surinkti kvalifikuotą daugumą, kuri yra reikalinga šiuo atveju. Ir dėl visų šių priežasčių svarbu, kad būtų taikomas pagal bendrą sprendimų prieimimo procedūrą parlamentas taip pat įneštų savo indėlį. Manau, kad tai mums leistų patobulinti ir tekstą ir parengti gerą tekstą. Žinau, kad pirmininkavimą perimsinti Belgija rengėsi dirbti su jūsų komitetu ir šešėliniai pranešėjai, taip pat ponas Romeva, kiti sakė, kad jie nori dirbti su kita, su Belgija. O aš noriu padėkoti visiems už indėlį, manau, kad tai tikrai mes daug nuveikėme visų moteros, visų Europos moterų labui. Sausio mėnesį kalbėjau apie tai, kad reikia sustiprinti pagrindinių teisų apsaugą bei įgyvendinti šeštą ES sutarties 6.2 straipsnį. Nežiūrint iškilusių techninių ir kitokių sunkumų, mums pavyko parengti mandatą dėl ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisų konvencijos mandatą. Ir taip vykdome Stokholmo programos kelio gairių planą, nes pagal ją šis prisijungimas yra e, svarbus ir prioritetinis klausimas. Noriu padėkoti komitetui už pagalbą siekiančio tikslo. Kai komitetas kovo 17 dieną patikė savo rekomendacijas, mes viską žinojame ir mes taip ir pasakėme, kad mes dirbome ger, remdamėsi gerų pagrindų ir kad tai atitiko visus mūsų siekius, sprendimą priimti, priimti Ispanijos pirmininkavimo metu. Ir čia norėčiau ypač pažymėti, kad parlamentas padėjo pastumėti šį procesą priekin ir kovo mėnesį plenarinėme posėdėje buvo patvirtintas pranešimas, ponas Hauraki buvo pranešimo autorius ir čia norėčiau akcentuoti, kad mūsų požiūriai kad yra paralelus, kad mūsų nuomonė sutapo. Ir manau, kad tai, tai buvo sukurta, sukurtas labai geras pagrindas dėrybų pradžiai. Nežiūrint to, kad reikėjo labai daug padaryti, ko, darbo kokybė nenukentėjo. Ir mes. Mums pavyko dirbti taip, kad buvo susitarta dėl pagrindo gerai rezoliucijai, sprendžiant tikrai sudėtingus techninius ir kitokius klausimus. Visų pirma, santykiai tarp ES ir valstybių narių. Luksemburgo teismas informuojamas apie tai, kurių ES teisės aktų e, teisėtumu ima abejoti Strasbūrė dirbantis teismas. Ir tai. Ir čia noriu ypač pažymėti, kad septynios valstybės narės e, sės prie dėrybų stalo prieš kom... kitoje pusė, dėrybų stalo pusėje bus komisija. Ir šiuose dėrybose kaip ir numatyta sutartyje, komisija turės nedersant e, suteikti visą informaciją parlamentui visais procedūros etapais bei konsultuotis su specialiuoju komitetu. Ir ši užduotis numatyta pagrindinių teisų darbo grupiai. Mandatas buvo patvirtintas, tai yra gera žinia visiems nes taip užtikrinsime sustiprintą žmogaus teisų apsaugą Europoje. Ponios ir ponai, Birželio taryboje buvo susitarta dėl bendro požiūrio į pasiūlymą dėl direktyvos skirtos e, kontrabandos žmogaus teisė, žmogaus, atsiprašau, dėl kontrabandos žmonėmis prevencijos. Mes kalbame apie tikrai rimtų nusikaltimų prevenciją. Tai nusikaltimai, kurie kisinasi žmogišką į orumą. Ir todėl buvo atnaujintas 2002 metų pagrindų sprendimas. Sutarto teksto pagrindų mes inicijavome dialogą tarp tarybos ir parlamento, siekiant patvirtinti šią priemonę, kur yra tikrai reikalinga kiek įmanoma greičiau. Komisija tuo pat metu pateikė pasiūlymą dėl dar vieno dokumento mežamečių uh, lytinės prievartos ir pornografijos. Mes inicijavome diskusijas taryboje šią temą ir diskusijos bus tęsiamas pirmininkaujant Belgijai. Noriu primi, paminėti du labai svarbius aspektus tekstus, kurie yra susijęs su šiais tikrai pasibaisėtiniais nusikaltimais. Nors jūsų komitetas tiesiog nėra už tai atsakingas, bet norėčiau, kadangi tai yra labai svarbu Europos piliečiams, paminėti, paminėti pagilinto 14 valstybių narių bendradarbiavimo procedūrą dėl teisės taikytinos uh, santokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium. Mes žengėme tikrai esminių žingsnių reaguodami į problemą, kuri tikrai šaukėsi europietiško sprendimo. Ir tai yra ypač svarbu, e, pavyzdžiui, kalbant apie tai, kad Europos, kad Europos sudaroma vis daug, sukuriama vis daugiau tarptautinių santuokų. Ir mes norėjome E, sureaguoti į šią besikeičiančią situaciją, nes svarbu, kad žmonės žinotų, kokios mm, šalies įstatymai bus taikomi skirybo atveju. TVR patvirtino rezoliuciją dėl jungtinių tyrimų komandų įkūrimo Ir tai pakeis dabar galiojančią sistemą ir įtvirtins geriausią patirtį. Pirmkauti valstybė pasistengė, kad tai būtų įtraukta į Eurojusto kontekstą, darbo kontekstą, stengiantis pagerinti kovos organizuotų nusikalstamumo efektyvumą. Spalio mėnesį pirmkauti valstybė pranešė kad atliktas pirmasis tyrimas dėl audito pagal Europos. a lo largo de los próximos años. Ir mes tikimės, kad toliau galėsime e, sekti e, tolesnį, tolesnio šio darbo eigą ateinančiais metais. Stokholmo program, pagal Stokholmo programą prašoma, kad komisijos pasiūlymai būtų pateikti 2013 metams. Žinoma, ne aš turėčiau nulemti krypti šių diskusijų, tačiau noriu pabrėžti, kad tai yra labai svarbus klausimas, kuris yra susijęs su Europos prokur... prokuratūros veikla. Mes turime panagrėti visas galimybės Eurojusto veiklos kaip sistemos ir kaip būtų galima e, tą veiklą sustiprinti ES viduje. Taip pat noriu pabrėžti, kad viršelio mėnesį patikėme išvadas dėl Europos sulaikymo orderio taikymą. Ir praėjusiais metais buvo patvirtintos rekomendacijos dėl šio orderio taikymo kai kuriuose valstybėse narėse. Išvadose patikslinti kai kurie aspektai. Ir patvirtinama egzistuojanti patirtis praktiškai taikančią priemonę. Balandžio mėnesį parengėme išvadas dėl ekonominės krizės. Tai yra dar vienas mums labai svarbus klausimas. Iš teisinės pusės galima labai daug ką nuveikti, skatinant valstybių narių konkurencingumą. Ir nagrinėjančios klausimus iš euro, europinės perspektyvos. Mes panagrinėjame klausimus susijusius su kainų kritimu, su kainų mažinimu, sąnaudų mažinimu, kalbant apie dokumentų, darbą su dokumentais ir kalbant apie teismų sprendimus valstybėse narėse. Mes vertiname kontrolės mechanizmus, kurie leidžia mums stebėti ir sekti e, finansinės operacijas. Elektroninio teisingumo, e-teisingumo priemonės taip pat yra svarbios Ir pirmkant Ispanijai daug buvo įdėta pastangų. Tikimės, kad elektroninio teisingumo sistema įsigalios pirmkant Belgijai. Netrukus baigsiu pirmininkė, tik noriu labai trumpai paliesti klausimus susijusius su išorės lygmeniu. Šia kryptimi mes taip, ma, taip pat dirbome pastarąjį pusmetį teisingumo kontekste dirbome su strateginiais partneriais, su JAV ir su Rusija. Suringėm dvišalius susitikimus tarp ES ir šių dviejų mano minėtų valstybių ir aptarėme abipusio intereso klausimus. Kai kuriuos aš jau minėjau ir kai kuriuos jau aptarė mano kolegas, kolega vidaus reikalų ministras Rubalkaba. Mes toliau skatinome asmens laisvės ir teisės. Sutelkime dėmesį į santykius su Rusija ir Ukraina, taip pat ir su Vidurio Azija. Tai yra labai svarbus bendradarbiavimui klausimai. Ir prieš baigdamas turiu paminėti dar vieną labai svarbų klausimą, kuriuo labai didžiuojusi. Tai yra seminarai, kurie buvo surinkti brigant Ispanijos valstybei. Ten apžvelgiame prioritetinės rytis. kuriant laisvės saugumo ir teisingumo erdvę. Aš nevardinsiu e, šių seminarų ir nesu tikras, kad jūs apie juos gerai žinote. Kaip žinia, Ispanija e, labai pritarė europiniai perspektyvai ir mes visą laiką ją skatinome. 25 metinės švenčiamos Europo, e, e, Ispanijos įstojimo į Europos Sąjungą ir narystės Europos Sąjungo nauda yra reformos ir stabilumas taip pat mūsų įsipareigojimai kurti tvirtą ir stipresnę Europos Sąjungą ir mes tikrai didžiuojamės ir esame patenkinti tuo, ką, ką pasiekėme. Visi mūsų laimėjimai reiškia, kad mes pasiekėme pažangos, įgyvendinome naujas iniciatyvas ir sustiprinome ES piliečių teisių užtikrinimą. Ir dabar jau laikas perduoti gairelę mūsų draugams belgams, kad jie toliau tęstų šį darbą. Dėkuoju uždėmesi. Turno, Ačiū, ministrė. Dabar pradėsime klausimų raundą. Pradėsime nuo pono Busutė. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė už jūsų pranešimą. taip pat ir už jūsų darbą nuveiktą pirmininkavimo laikotarpiu per pastarąjį pusmetį. Taigi pradėjau nuo padėkos už jūsų darbą per pastarąjį pusmetį. Aš apsiribosiu vienu klausimu, kurį noriu iškelti. Tai yra susiję su direktyva dėl vertimo paslaugų ir dėl Europos apsaugos orderio. Aš jokių būdų neginčiju šių direktyvų turinio. Priešingai, aš noriu pasveikinti Jūs už nuveiktą darbą dėl šių dviejų iniciatyvų. O klausimas, kurį norėjau iškelti, tai yra procedūrinio pobūdžio problema. Abiem šiais atvejais tarkim, dėl vertimo paslaugų direktyvus. Tai buvo pradėta ankstesnės pirmiausios valstybės, jūs tęsėte tą darbą. Tačiau abiejais atvejais mes turime bendrą grėsmę. Tai yra iniciatyva, kurios imsis valstybės narės. Man čia nekyla jokių problemų. Aš tam neprieštarauju, kad iniciatyvos imtųsi valstybės narės, nes jom tokia teisė yra suteikta sutarties. Tačiau man iškyla problema dėl to, kaip tai bus daroma. Kaip aš suprantu, valstybės narės turi ir gali naudotis iniciatyvos teisę, tai yra inicijuoti teisėkuros pasiūlymus. O tokiais atvejais, kai yra, kartais yra aišku, kad komisija nesimsis iniciatyvos, nes daugeliu atveju komisijai priklauso iniciatyvos teisė dėl teisėkuros. Tačiau sutartyje yra numatyta, kad ir valstybės narės turi turėti tokią iniciatyvos teisę. Ir kaip aš suprantu, kad tai turėtų būti panaudama tokiais atvejais, kai yra aišku, kad iniciatyvos nesims komisija. O šiais dviem mano minėtais atvejais akivaizdu, kad komisija imsis iniciatyvos, komisija veiks. Ir tuomet susidaro sudėtinga padėtis, kai mes kaip Europos parlamentas turėsime svarstyti tarybos patiktą pasiūlymą ir tokį patį pasiūlymą, tą pačią temą, kurį pateiks komisija. Kalbant apie EPO, šis klausimas tampa dar sudėtingesnis vyko šiuose rūmose, šioje posėdžių salėje sesija, kur Ispanijos pirmininkantį valstybė skatino mus paremti EPO pasiūlymą. Ir mes pritarėme turiniui to, to dalyko. Tačiau taryba mums pagrasino, kad jeigu mes pritarsime, būsime paduoti į teismą. Kaipgi mes turėtumėm skatinti tarp institucinius ryšius? Ir jūs pats, ministrė, savo pasisakymę daug dėmesio skyrėte tarp instituciniams santykiams, kurie dėja tam tikrą prasme apkarto. Ir mano klausimas jums yra toks. Norėčiau jūsų reakcijos, kaip jūs matote kaip turėtų būti iškristalizuota ir panaudota Europ... valstybių narių iniciatyvos teisė ir kaip būtų galima ją pasinaudoti tokiu būdu, kad tai nesukeltų tarp institucinio konflikto. Ačiū. Thank you. Senora Romero Lopez. Ačiū, ponė Romero Lopez. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti mini teisingumo ministrui ir pirmininkaujančiai Ispanijai už jos pastangas siekiant įtvirtinti laisvę, saugumo ir teisingumo erdvę. Ispanijai pirmininkaujant atliktas darbas yra ypač svarbus. Sakyčiau, jūs padėjote pagrindą šios srities ateičiai Jūs turėjote spręsti jautrius klausimus, kurių nesprendė, kurių anksčiau šiame parlamente nesprendėme. Dabar pasiekėme tokį etapą, kur mm, bendro sprendimų prieimimo procedūros metu aptarinėjame tokius jautrius klausimus. Tai yra svarbu, kadangi parlamentas turės nuspręsti dėl labai jautraus pobūdžio klausimų. Norėčiau sureaguoti į pono Busutil pareiškimą dėl kai kurių šiame komitete diskutuotų klausimų. Pavyzdžiui, nukentėjusiųjų apsaugos orderį. Tai yra nauja procedūra. Mes prisėmėme naują vaidmenį. Pradėjus šią iniciatyvą, kai pirmą kartą ją aptarinėjome šiame parlamente, būtent procedūrinės taisyklės, teisę į vertimą, komisija nesugebėjo imtis veiksmų, kadangi ji dar ne, nebuvo perėmusi pareigų, ji buvo pereinamajame laikotarpėje. valstybės narės taip pat turėjo prisiderinti prie naujosios teisinės sąrangos, bet taip pat pereinamųjų laikotarpių jos ir toliau galėjo teikti iniciatyvas dėl teismų bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo baudžiamosiuose bylose. Taigi, nepaisant to, kad Aišku, gerai, kad komisija gavo papildomų kompetencijų, tačiau Lisabono sutarties vienas iš pagrindinių dalykų yra tas, kad e, šiame teismų bendradarbiavime turėtų būti numatyta tokia iniciatyvos teisė. Pirmininkė, mums jau nebelabai laiko daug lieka. Tuoj baigsis vertimas. Norėtume paprašyti vertėjų dar kelias minutės pasilikti, kad išklausytume klausimų ir dar atsakymų be to ministro. Aišku, mūsų institucija negali teikti, kad ji yra sutarčių sergėtoja. E, ne vienintelis šis atvejs, kai susidūrėme su naujomis situacijomis. Vakar vyko diskusijos su pirmininku Van Rompujumi, kalbėjome, kokia yra bendrijos atsakomybė. Į diskusijas matome įsiliejant ir naujas dimensijas. Taigi norėčiau paklausti, pa, užduoti klausimą ministrui apie smurtą. Tai nėra net apibriešta Europos lygių. Jei norime pasiekti pažangos, reikia priimti direktyvą, kad galėtume apibriežti smurtinius nusikaltimus. Jei, ar, ar, ar ir kitos pirminkančios šalis ir toliau domėsis šią temą? Kalbant apie duomenų apsaugą, šis aspektas taip pat bus labai svarbus, kuriant ir įgyvendinant nukentėjusiųjų apsaugos orderį. Iš tikrųjų siaubinga, kad Europos teritorijoje vyksta tokie žiaurus nusikaltimai. Galiausiai ponios Lafuk vardu taip pat norėčiau padėkoti, ji negalėjo dėja likti čia, nes diskusijos tęsiasi. Taigi dėkui už jūsų įnašą, pirmininkaujant Ispanijai, ir už visą procedūrinį darbą, kuris buvo atliktas. Ir visą pasiektą pažangą. Pone Jimenez Seserin dabar. Prašau kalbėti trumpai. Ačiū. Kad patikslinote penktą, 51 straipsnį. Čia neturėtume užmygti ant laurų nei pranešėjai, nei taryba. Juk patys piliečiai, patys nukentėjusieji nuo to patirs didžiausią naudą. Jie dažnai būna pamirštami dabar. Kalbėjomės su taryba, komisija, daugeliu kolegų. Iš tikrųjų, reakcija į šį siūlomą orderį yra labai kritiška. Aišku, turėtume e, numatyti toli siekiančius tikslus, ginti ne tik moteris smurto aukas, bet visokiausias aukas. E, dabar daroma nuoroda tik tais į smurtą lyties pagrindų. Bet dėja, ponas Ruvalkava nesugebėjo atsakyti į mano klausimą dėl to, kad jam pritrūko laiko, bet to buvo kalbama daugiausia apie terorizmą. Tačiau man įdomu, kasgi nepavyko Kasgi atsitiko, kad dabar šitas apsaugos orderis atsidūrė tokioje pavojingoje situacijoje? 2011 komisija ir vėl pateiks platesnį, platesnio pobūdžio teisės aktą. Ar pirmininkaujant Belgijai ir toliau tęsis ši kova? Mums reikia būti ambicingiams, kaip sakė pranešėja, tačiau tai nelengva, kadangi Įgyvendinimas taip pat bus e, neaiškus, o taip pat ir ateityje kils įgyvendinimo problemų. Taigi klausimas, kaip pasiekti konsensusą, kaip išspręsti šias problemas ir apginti nukentėjusiųjų teisės. Jei nebus numatytas automatiškas taikymas visose valstybėse narėse ir tęsis tokia situacija kaip dabar, tuomet nenorėčiau pasirašyti po tokiu darbo būdu. Kaip sakė ponas Busutilis, kad nebekartotume klaidų, reikėtų numatyti geresnį bendradarbiavimą tarp tarybos ir parlamento. Kad netaptume komisijos įkaitais. Turime pagalvoti, kaip pagerinti situaciją, kalbant apie šį apsaugos orderį. Ačiū. Kalbėkite kaip galima trumpiau. Grafiko. Mm, ya dijo usted aquí en enero lo del tema de la velocidad, la simplificación y el abaratamiento de la. Trumpai kalbėsiu. Jūs sakėte sausio mėnesį, kad daroma pažanga, o dabar parlamentui ir mūsų komitetui tenka užduotis draugės su teisės komitetu. Juk mes, mums parlamentarams tenka padidinti atsakomybę, kad jei taryba dirba atitinkamų ritmų, mes turime prisitaikyti, bet mums reikia siekti veiksmingumo. Tai- Aš dabar ministrui suteikiamą žodį atsakyti labai trumpai. Ačiū už klausimus. Pradėsiu nuo pono Busutilo klausimo. Dėl tų mm, sinchroniškai teikiamų iniciatyvų, pasirengiant mūsų pirmininkavimai, paties mūsų pirmininkavimo pradžioje, niekada neturėjome jokių problemų. Mes aptarėme priemonės su komisija ir niekada nebuvo jokių problemų. Norėčiau išskirti dvi pagrindinės ašis garantijos pagal Lisabonos sutartį, jog vengsime nereikalingo vėlavimo įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Ir kalbant apie tas procedūras sutvirtinančias garantijas. Lisbonizavimas, pereinant prie bendros sprendimų prieimimo procedūros draugė su parlamentu, o juk būtent todėl ir yra ta bendra procedūra, kad parlamentas galėtų dalyvauti, kad nesusidarytų padė, tokia padėtis, kuomet e, tekstui patekusi parlamentą, pa, viskas užstriktų aklavėtėje. Turime prisiminti, kokia logika paremta Lisabonos sutartis. Bendra sprendimų prieimimo tvarka yra šansas parlamentui keisti, teks, keisti tekstus, nesvarbu, ar, ar tekstas buvo inicijuotas tarybos ar komisijos. Būtent tai mes bandome apginti. Ir atė, pradėjus dirbti naujai komisijai buvo bandoma skirtingai aiškinti baudžiamąją teisę. Noriu pasakyti, kad vyko glaudus bendradarbiavimas, jis pasiteisino taip pat ir kitose kontekstuose. Ir tik tai baudžiamosios teisės rytie bendradarbiavimas, bendradarbiavimo baudžiamosios teisės rytie klausimais buvo pasitelktas griežtesnis aiškinimas, tačiau tai užtikrina didesnį komisijos vaidmenį. Dar vienas dalykas - teisinio pagrindo problema. Tarybos teisės tarnyba e, parengė nuomonę ir aš kaip tarybos pirmininkas privalau paisyti tų nuomonių, o parlamento teisės tarnyba nusipelno mano pagarbos, tačiau nei, viena, nei, nei vienos institucijos teisės tarnyba nėra, nei, nerado jokių problemų vertinant teisės, teisinis pagrindus. Tačiau aš nesulaukiau, iš komisijos teisės tarnybos aš nesulaukiau jokio e, dokumento raštu šią temą. Mes turime labai konkrečiai, mes turime labai aiškiai suvokti, kokia yra situacija man atrodo suvokiama, kad kad bendradarbiavimo baudžiamosios teisės rytyje savoka aiškinama skirtingai, nes atsira, atsiradus bendram sprendimų prieimimui atsiranda sudėtingesnės procedūros, tačiau manome, kad tai taip pat galimybė pagerinti iniciatyvas ir komisijos ir tarybos teikiamas iniciatyvas. Uh, Taigi, komisija neturėtų blokuoti tarybos veiksmų, pasinaudojant teisinio pagrindo problemos argumentu. Būtent taip aš viską matau. Aš galiu suprasti kad kuomet gyvendini naują sutartį, kuriama nauja institucija, visada iškyla problemų įsibėgėjant. Ir čia norėčiau sakyti poniai, poniai Jimenez de Velir. Atsiprašau, kad aš taip detaliai stengiausi šį klausimą pristatyti, o dabar nu, norėčiau paaiškinti logiką susijusią su mūsų darbu. Jeigu yra kažkokio teisinio neiškumo, kurio atrodo praeitie nebuvo, kuris dabar atsirado, tai man norėtųsi žinoti, su kuo susijęs tas teisinis netikrumas, neiškumas, bet nei tarybos, nei parlamento teisės tarnybos nieko nepranešė apie, to, apie tai, apie tokių problemų iškilimą. Tai jeigu taip yra, kaip tai susijęs su e, sprendimų prieimimu, kuomet e, sprendimai kiek įmanoma turėtų būti palank, palankesni aukai, šiuo atveju kalbame apie moteris. Ir komisija paskelbė, kad jie imsis kai kurių veiksmų, tačiau kai tarybai suteikta iniciatyvos teisės pri, nurodyta sutartise, tuomet tai reiškia, kad valstybės narės irgi turi galimybę imtis veiksmų, kai mano, kad tai yra būtina. 18 arba gal net visos valstybės narės yra pareiškusios, kad politiškai būtų pageidaujama, kad atsirastų Europos apsaugos orderis, kad politinių požiūrių būtų labai gerai, jeigu būtų tokia galimybė apginti moteris ir moterų lobistės Europoje yra teisios. Daugiau nei 8 milijonai Rumunijos moterų yra apsaugotos tuo būdu daugybė Vokietijos piliečių. Mes turime visus skaičius, duomenys mes galime juos analizuoti taip pat ir šiame komitete. Jei mes tikime judėjimo laisvę Europos Sąjungoje, tai taip pat saugumo, teisingumo ir laisvės erdvėje, tai, tai turime imtis veiksmų, uh, smurto aukų labui, ne tik būtinio smurto aukoms, bet, bet ir bendrai smurto aukų labui. Ir tai susijęs su esminė strategija šioje srityje. Noriu perėti prie to, kas buvo taip pat pasakyta prie klausimo, kuris buvo užduotas. Pirmininkaujantį valstybę nuo pat pradžių pareiškė, kad ji dirbs šioje srityje ir Belgija savo pirmininkavimo metu tęs šias iniciatyvas, esu tuo įsitikinęs. Ir manau, kad parlamente vyksiančios diskusijos bus išsamios. Mes parengsime darbo metodus pagal Lisabonos sutartį ir manau, kad pasieksime rezultatų, kurie bus naudingi Europos piliečiams. Galbūt nesakiau visus klausimus, tačiau, kadangi neturime laiko, aš pabandžiau daryti tai kiek įmanoma. Ministrė, ačiū už tai. Ačiū visiems, kurie dalyvavo šiose diskusijose. Už... Manau, kad mes puikiai padirbėjome šiame komiteto posėdėje. Pirmininkas dėkoja vertėjams. Ačiū.